Colleagues, I suggest we start. Kolegos, siūlyčiau pradėti, nors ir nedaug čia mūsų kol kas yra. Tačiau visi, kurie yra svarbus, jau susirinko. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo, pirmininko pranešimų ir koordinatorių rekomendacijų patvirtinimo siūlau darbo tvarkę be ketvirtojo punkto dėl tarptautinės apsaugos. Pranešė ponia Gijom, jis atidėtas kitam komiteto posėdžiui. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad balsavimas dėl nuomonės laiško projekto šio komiteto pirmininko ekonomikos komitetui bus pridėtas prie darbo atvarkės kaip 16b punktas dėl skubių priežasčių. Čia yra pasiūlymas dėl tarybos reglamento suteikiant Europos centriniam bankui ypatingas užduotis susijusios su kredito įstaigų priežiūros, tai yra dėl bendro priežiūros mechanizmo. Čia turime greitai reaguoti, ar galime patvirtinti darbo atvarkės su tokiais pakeitimais. Tuomet prašau patvirtinti e, šios pranešėjų skirimus. Ponas Torvaldsas išaldė kitiems vienus pranešimus. Tai yra Europos pėgėlių fondo kofinansavimo dydžio ir dėl trečiųjų šalių piliečių integravimo ir dėl išorės sienų fondo kofinansavimo dydžio. Jeigu valstybėms kyla problemų jų finansinių stabilumų prasme. Ponas Lopasas Agijaras paskirtas pranešėjų dėl pranešimo savo iniciatyvą dėl Stokholmo programos gyvendinimo. Ponas Jorgos Kopa Nikolava paskirtas nuomonės autoriumi dėl 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ar pat, komitetas pritars tokiems paskirimams? Labai gerai. Toliau, pra, toliau prašau patvirtinti posėdžio įveiktusio vasario 27-8 dienomis, taip pat spalio 20 dieną praėjusių metų posėdžių protokolus. Nėra pastabų protokolams. Prieštrauti galima iki rydienos posėdžio pabaigos. Taigi dabar jūsų pritarimo nereikia. Kadangi ponios Gijom pranešimas atidėtas kitam posėdžiui, dabar prieina prie penktojo klausimo, tai yra pono klaso pranešimas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų. Pakeitimų terminas yra lapkričio 23 diena, vidurdienis. Na ir dabar prašau pranešėją pirmiausia pritašyti, pristatyti na, pranešimą. Prašom. Komisijai. Uh, e, lybė. Ačiū, pirmininkė. Mes, kaip Libė komitetas, prašėme pateikti, pateikti nuomonę. Atsakingas komitetas yra uh, užimtumo komitetas. Uh, E, čia rengiamas nuomonės projektas dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad jūs patį tekstą jau perskaitėte. Noriu pristatyti keletą svarbiausių pasiūlymo punktų. Kalbame apie dalykus, kurie retai minimi tiek mūsų komiteto, tiek apskritai parlamento rengiamuose teisėkuros pasiūlymuose. Mes kalbame apie gebėjimą įsisavinti Nes iš tiesų e, galima nustatyti, kad daugelį valstybių narių, ypač ES senbuvių, esama problemų. Nes daugelis žmonių atvyksta į šias valstybės iš ne ES valstybių Ir labai sudėtinga tampa užtikrinti tiems atvykėliams e, tinkamą nakvynę ir būtiniausią apsaugą. E, Bruseliui, pavyzdžiui, tai taip pat taikytina. Ir kartais e, tiems atvykstantiems žmonėms mes net negalime suteikti jokių perspektyvų, nekalbant jau apie užimtumo perspektyvas. Aišku, pirmiausiai reikia, kad būtų darbo. Kita vertus, reikia panagrinėti atvykstančių žmonių profilį, nes dažnai būna taip, e, kad šeimų sujungimo programos yra įgyvendinamos, siekiant, kad e, šeimos nariai atvyktų į ES, todėl, kad jie neturi jokių perspektyvų savo kilmės šalyse. Tačiau iš esmės mes tos žmonės perkeliame į ES valstybės narės, neteikdami jiems jokių perspektyvų. E, yra kuriami atskiri getai šie žmonės nesintegruoja į visuomenę. Jie kartais neturi jokio išsilavinimo arba jų išsilavinimas yra nepakankamas. Ir tai vėlgi e, veikia ir mūsų socialinės sistemas ir biudžetą. Taigi šioje nuomonėje yra skiriama legali ir nelegali migracija. Tie, kas atvyksta neteisėtai, negali tikėtis, kad bus traktuojami taip pat kaip ir legalūs migrantai. Ir čia, aišku, jau valstybės narės turi kurti atitinkamas politikas o šių politikų tikslas yra gražinti nelegalius migrantus. Mano supratimu, tokį nuomonės projektą galėtumėm pateikti. Okay, um... Pirmiausia, ponas Brons. Ir aš padarysiu kalbėtojų sąrašą. Right, um, <clears throat> Kaip ponas Klas pastebėjo, senstantis ES valstybių gyventojai dažnai pasitelkiami kaip e, e, paaiškinimas, kodėl reikalinga migracija gyventojai sensta iš dalies ir dėl to, kad didėja e, e, vidutinė gyvenimo trukmė. Tai sveikintinas reiškinys ypač mano e, amžiaus kategorijoje. Bet taip pat gyventojai sensta, nes mažėja gimstamumas. Kodėl mažėja gimstamumas? Dažnai dėl nacionalinių valstybių politikos. Tai gali būti susiję ir su lyčių lygybės užtikrinimu, ir būsto politika negera. Bet yra ir tokių valstybių, kurios net norėdamos sukuria gimstamumą mažinančią politiką. Ir e, manau, kad tą politiką būtų galima performuluoti, o galbūt netgi jos atsisakyti. Tai būtų kur kas geriau, negu, būtų pri, pri, negu priimti didelius e, skaičius imigrantų. E, kai kalbame apie darbo vietų stoką, tai pirmiausia pagalvokime apie tai, kad savo žmonės galime renkti toms darbo vietoms užimti. Europos komisija, e, aš neretai ją giriu, yra sakusi 2010 metais dokumente Europo 2020, jo septintame puslapyje sako, kad Europa turi daug stipriųjų pusių. Mes galime pasikliauti mūsų žmonių talentais ir kūrybiškumu. Europos komisija, tiesą sakant, teisybę nedažnai parašo. Ne Europos politika turėtų būti. Uh, e, ką permesti e, trečiųjų valstybių kvalifikuotą darbo jėgą į ES. Dėl to trečiosios šalis kenčia nuo lygų ir smurto. E, jeigu mes jų kvalifikuotų žmonės atsivešime ES, kad pakeisime savus žmonės, tai mes nieko nepasieksime. Mes e, su suprantame, kad negalima pakeisti imigrantų kultūros juos perrengus. Tų žmonių kultūra yra įsišaknyjusi ir kai trečiojo pasaulio žmonės atvyksta į Europą dideliais kiekiais, e, jie Europos kai kurias dalis paverčia trečiojų pasaulių. Žinoma, tuos imigrantus priimančios valstybės galėtų bent jau pagalvoti. Mes patys galime nuspręsti, e, kokius skaičius žmonių galime priimti. Bet kaip pranešėjas pripažįsta pranešime, kiekvienam suaugusiam žmogui, dažniausiai vyrui, e, neretai e, e, reikia įsileisti į ES dar ir keletą papildomų, neretai septynis papildomų žmonės, įeinančius į to vyro šeimą. Studentų mainai yra vienas iš elementų įleidžiančių lengvai patekti į ES. Kai kurios e, švietimo institucijos skatina tokią imigraciją, bet e, žinome, kad neretai baigia e, gera valia tokius mokslus studentai iš trečiųjų šalių lieka ES. Baigdamas galiu pasakyti, kad laisvas žmonių judėjimas bendrai yra absurdiška idėja, žinant, kad tarp savų piliečių yra didelis nedarbas. Ačiū. Um, ačiū, ponia Bronsai. Atrodo, kad šiuo klausimu, šiam klausimui turime nepakankamai laiko, tačiau, kai svarstysime kitus klausimus, prašysiu kalbėti trumpiau, ponia Sipel. Ja, dank, Frau... Labai ačiū, ponia pirmininkė. Būtų galima dar daug ką kalbėti pratesant e, iškirstas mintis, tačiau aš noriu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, Nemanau, kad e, panaikinsime e, vyrų ir moterų lygybę, tikėdamiesi, kad e, gims daugiau žmon, vaikų. Manau, kad reikia tiek moteriams, tiek vyrams stengti suteikti daugiau galimybių ir ypač moteriams integruotis į darbo rinką. Kalbant apie um, žmonių iš trečiųjų šalių izolaciją ar geto sudarimą, taip pat nepakankamą išsilavinimą. Aš manau, kad ir mūsų valstybėse narėse esama tokių izolacijos ar geto sudarimo apraiškų tarp mūsų valstybių narių piliečių. Taigi, manau, kad nereikėtų tų problemų suplakti į vieną. Flotre. Ačiū, ponia Flotr. Dėl e, darbo jėgos migracijos ir tos, jos įtakos darbo rinkai, e, taip pat dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių mūsų visuomenės gyvenimo pusių. Manau, jog ši parengtai tam ir mums pateikta nuomonė yra pakankamai gera ir čia yra galiau sureaguojama į migracijos klausimus, kuriuos labai seniai norėjome e, atsakyti. Ir aš e, džiaugiuosi, kad komitetas e, prisidėjo prie šios nuomonės rengimo ir užimtumo komiteto pareiškimą šią temą pakoreguosime iš savo pusės. Reikia pasakyti, kad priešingai negu yra sakoma ir kartojama, migrantai ne visada yra neturtingiausi gyventojai. Migruoja ne visada neturtingiausi žmonės. Turti, migruoja ir tam tikrą e, profesinį ir ekonominį kapitalą turinti žmonės. Ir jie su ta kvalifikacija atvyksta Europos Sąjungą. Ir bėgant, metų, tokių žmonių, bėgant metams tokių žmonių atsiranda labai daug ir e, neretai tų žmonių išsilavinimas yra geresnis negu mūsų pačių piliečių. Kitas dalykas. Rimta problema yra mūsų visuomenės sugebėjimas uh, suteikti tiems imigrantams tokias darbo vietas, kurios atitiktų jų kompetencijos ir išsilavinimo lygį. Aš kabutėse galėčiau pasakyti, kad uh, mes mm, pralaimime priimdami kvalifikuotus žmonės. Ir tie imigrantai, kurie yra labai gerai išsilavinę, negali rasti galimybių išnaudoti savo sugebėjimus e, darbo rinkoje. Taip pat E, man susidaro įspūdis, kad dažniausiai tie žmonės atvažiuoja ne iš pačių skurdžiausių valstybių, bet iš tų valstybių, kurios jau vystosi. Ir tai neretai yra valstybės, kuriuose iš viso ligmens, skirtingų ligmenų išsilavinimas egzistuoja. Ir e, svarbu, kad šioje nuomonėje mes tai paminėtume, bet nereikia kartoti nuolat tų e, neteisingų koncepcijų apie migrantus ir ypač darbo jėgos imigraciją. Aš noriu atskirti e, darbo jėgos, darbuotojų migraciją ir šeimų migraciją. Tai yra tarsi dvi skirtingos kategorijos. E, mes turime suprasti, kad gyvenimas šeimoje yra labai svarbus elementas migruojantiems žmonėms ir todėl mums iškyla labai didelis iššūkis stengiantis užtikrinti e, šeimų e, bendrą persikelimą. Ir e, neretai atvykstančios šeimos ir šeimų nariai pradeda patys ieškoti darbo vietų. Taigi, kai kalbame apie migraciją, kaip apie migrantus, turime suprasti, kad pusė jų yra sus, e, turi kraustytis, turi migruoti dėl šeimos narių. Ir čia e, iškyla iššūkiai, apie kuriuos jau esame kalbėję. Mūsų komitetas turėtų kalbėti apie dirbančių žmonių arba galbūt ne visuomet, bet dažnai dirbančių žmonių e, E, įteisinimą. Tie žmonės turi gauti tikrus, realius ir teisėtus e, darbo, darbo sutartis. Taip e, jie galėtų įteisinti savo gyvenamąją vietą ir darbo vietą. Kokį poveikį tai turi. Londono ekonomikos mokykla yra atlikusi labai gerą studiją. Ji rodo, kad jeigu pažvelgtumėm E, į tai, e, kiek e, tūkstantis migrantų atneša naudos Britanijai, tai pamatytume, kad skaičiai yra labai dideli. Manau, kad neužtenka tik parašyti tokių nuomonių kaip ši. Aš galėčiau ponui Kles pateikti ir atitinkamų Prancūzijos studijų, rodančių, kad migrantai atneša valstybėms labai daug. 2010 metais 12 milijardų Prancūzijos valstybė gavo iš migrantų. Todėl nereikia painioti e, skirtingų dalykų. Dėl to tik atsiranda nesupratimo, e, rasizmo, e, tuščio populizmo problemos turim suprasti, kad mūsų komitetas, mūsų institucija, mes kaip parlamentarai e, esame atsakingi už tai, ką kalbame. Turime atsižvelgti į ekspertų komentarus ir negalime teikti nesolidžių pasiūlymų. E, komitetas e, sako, kad e, migrantų indėlis į valstybės finansus yra nenuginčiamas. Aš nenoriu čia leistis į diskusiją ir nieko, manau, čia pridurti daug ir nebegalima. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil graag een paar opmerkingen maken. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tarti keletą pastabų apie du dalykus, apie kuriuos kalbama tekste. Čia kalbama apie įsisavinimo pajėgumus. 43 metais James Mitchas parašė straipsnį apie invaziją į Normandiją. Ir tai buvo pirmieji amerikiečiai, kurie ten atvyko, buvo britų priimti at, išskėstomis rankomis ir jų statusas buvo toks pat kaip ir čia buvių. Tačiau vėliau, kai 10 procentų e, visų ginkluotojų pajėgų sudarė amerikiečiai, tuomet prasidėjo e, tam tikri pokyčiai požiūryje. Ir kažkada įvyko labai aiški e, tų žmonių atskirtis. Žmonės, kalbantis tą pačią kalbą, siekiantis tam tikrų tikslų, mm, puoselėjantis tam tikrą tą pačią kultūrą, e, jie turi tam tikrus skirtingus įsisavinimo pajėgumus. Tačiau iš esmės negalime ignoruoti paties proceso. Kalbame apie įsisavinimą E, tai yra įsisavinimas vykdomas tam tikros visuomenės. Aš remiu e, sieki ES e, priimti kuo daugiau migrantų ir kuo geriau juos priimti. Tačiau dažnai susidurėme su valstybėmis, um, kurios tiesiog negali suteikti daugiau galimybių integruotis į Europos Sąjungą. Ir kartais protų nutekėjimo reiškinys yra gan skaudus toms valstybėms narėms, iš kurių žmonės išvyksta. Ir vėlgi turime siekti, kad mūsų politika netaptų verbuojanti žmonės politika. Another, uh, Turime dar vieną pranešimą skirtą migracijai. Manau, pats laikas pasitikslinti, ką turime galvoje sakydami migraciją. Tiksliau, ar mes turime galvoje ekonominę migraciją ES viduje tarp antros klasės ir pirmos klasės ES valstybių, ar tai yra migracija. Ir ar mes manome, kad reikia panalizuoti ir šį fenomeną. Aš esu iš šalies, kuri aiškiai iš principo yra valstybė narė su visomis ES teisėmis, tačiau jeigu pažvelgsime į realius faktus, pamatysime, kad Vengrija ir kai kurios kitos nuosios valstybės narės yra antrosios kategorijos statuso valstybės ir vis daugiau žmonių migruoja kaip ekonominiai migrantai iš mūsų šalių į senasias valstybės narės ir atrodo, kad niekas nenori apie šį reiškinį kalbėti. Kad visiems būtų aišku po demokratinio perversmo, didžioji dalis pramonės buvo privatizuota dėl ekonominės globalizacijos, dėl to, kad ES Dėl prisijungimo į ES buvo prarastos rinkos, darbo vietos. Ir, kad įsivaizduotumėte bendrą vaizdą, galiu pasakyti, kad gydytojas ar kvalifikuota e, medicinos esuo, kuri dirba po, už 300 eurų per mėnesį, ar darbuotojai, kurie dirba daugia, daugia šalim, daugia, e, daug, tarptautinėse bendrovėse, be, bendrovėse be tinkamos apsaugos uždirba 250-300 eurų per mėnesį. Ir žinoma, daugelis tų žmonių išvažiuoja į kitą ES šalį. Kas rūpinasi jais, jų situacija? Kai kalbame apie migraciją, ar mes kalbame taip pat ir apie juos? Taip pat noriu paklausti pranešėjo, ar jis analizavo ekonominės migracijos reiškinį ES viduje. Labai, tie žmonės, labai dažnai tie žmonės neturi jokių teisų, egzistuoja priekyba žmonėmis, panašiai kaip ir su trečių šalių, trečio pasaulio žmonėmis. Labai dažnai iš jų paimami pasai, jiems neatlyginama už darbą, jie turi problemų dėl socialinių teisų, sveikatos priežiūros ir prekybos moterimis. Niekad negirdėjau, kad moteris iš Vokietijos, Niderlandų ar Prancūzijos būtų vežamos į Vengriją, bet labai daug iš Vengrijos moterų atvežama į Niderlandus ir kitas valstybės narės. Kada pradėsim kalbėti apie šią problemą? Kiek mes norime laikyti visą tai nedidelę paslaptimi? Ačiū. Ačiū, ponė Morvai. Man atrodo, kad žmonių prekybos klausimas, įskaitant ir prekybą ES viduje, jau ne vieną kartą buvo svarstytas. Ir sakyti, kad mes šį klausimą ignoruojame, būtų netikslu. Tačiau žinome, kad mūsų dėmesio tai nusipelno. Na ir paskutinė sąraše Jane Lambert. Ačiū pirmininkė. Dėl vidaus migracijos Europos Sąjungoje, tai turėjome Europos e, Sąjungos judumo klausimą, kitais metais bus e, piliečių metai. Čia būtent galima kalbėti apie Europos Sąjungos piliečių teises Europos Sąjungoje. Žinome, kad mes kalbame apie tai ir e, esame ne vieną kartą diskutavę apie tai. Yra bandomųjų projektų, bent jau vienas yra E, numatytas pagal biudžetą. Tikiuosi, kad tam bus pritarta. Taigi, apie tai kalbama daug ir užimtumo komitetas e, yra nuveikęs tam tikrą darbą, kam pritarė ir šis komitetas. Tačiau šis, ši nuomonė yra skirta integracijai, o girdime daugiausia apie migraciją. Žinoma, apie tai kalbėsime ir toliau, tačiau šiuo, čia konkrečiai yra integracijos klausimas. Todėl mūsų komitetui reikėtų daugiau kalbėti būtent apie šią problemą, nes kai kurie keliami klausimai gali būti aptarti ES integracijos strategijos kontekste. Čia nekalbame apie piliečių dalyvavimą, bet tai yra vienas iš principų susijusių su e, integracija. Taigi trūksta tokių dalykų šiame pranešime. Todėl mes sieksime, kaip galima geriau atspindėti šias problemas. Žinoma, kai kurie klausimai dėl smegenų nutekėjimo ir panašiai vėl minimi, tačiau taip pat reikia kalbėti ir apie ES piliečių išlaikymą mūsų pačių daktar, gydytojų, medicinos seserų e, migravimą į kitas šalis. Jeigu kalbame apie smegenų tekėjimą iš kitų šalių į ES, taip pat reikia galvoti apie tai, kad kaip išlaikyti mūsų pačių kvalifikuotą darbo jėgą. Tai irgi svarbus klausimas. Kai dėl maksimalių ribų klausimą būtų įdomu E, sužinoti, kokie yra čia moksliniai tyrimai atlikti, nes aš pati neradau jokių uh, tokių tyrimų. Aš žinau, kad yra dalykų, dalykų kai kurios valstybės narėse, uh, kadangi aš esu iš Londono ir atstovauju tą regioną, tai pavyzdžiui, mūsų regione tai nėra didžiausia problema. Taigi yra pakeitimų, kuriuos norėtume pateikti ir dalis iš pradinės informacijos tiem žmonėms, kurie tokios informacijos ieškotų apie vidaus ES migraciją, tai būtų dar už, tyrimas, kurį mes užsakėme, užimtumo komitetas užsakė e, apie vidaus ir migraciją ir migrantų integraciją ir jis paskelbtas pernai, čia yra nemažai informacijos, mokslinio tyrimų informacijos, e, kur e, kvestionuojama kai kurie tvirtinimai dėl problemų susijusių su e, socialinių išmokų kainos. Taigi, čia tyrimas, kurį užsakė Europos parlamentas. Ačiū. Prieš suteikiant žodį pranešėjui, aš norėčiau komisijos paprašyti ponios Šmit paklausti, ar norėtų įsijungti į šią diskusiją. Pone Šmit. Galbūt galėčiau keletą žodžių tarti apie integraciją. Viena prasme tai yra labai aiškiai susijęs klausimas su migracija. Yra daug trečiųjų šešių piliečių, kurie yra Europoje ir svarbu, kad jie integruotųsi ir dalyvautų darbo rinkoje. Būtent tai šį, e, tokią mintį mes teikiame ir per ES darbo atvarkę. Mes matome, kad darbo jėgos trūkumai kai kuriuose sektoriuose akivaizdus. Žinoma, turime mokyti žmonės, kurie jau čia yra, taip pat ir kitų valstybių piliečius, ES valstybių piliečius, bet ir migrantus, kurie jau čia yra, padėti jiems išmokti kalbą. Ir integracija yra susijusi su tuo, su tais, kurie yra naujai atvyksta Europos Sąjungą ir reikia padėti jiems susirasti darbą ir išmokti kalbą, jeigu jie atvyksta kaip šeimų nariai, na, o ekonominiai migrantai ir pajėgumai integruoti. Tai norėčiau priminti, kad ES valstybės narė, narės turi teisę spręsti E, dėl kvotų atvykstantiems, dėl ekonominių priežasčių. Na, e, viena problema, kuri buvo minėta, tai yra smegenų nutekėjimas. Čia jau yra daug žmonių, kurie dirba, turi kvalifikaciją, tačiau jų kvalifikacija nepripažįstama ir jie negali dirbti tokio darbo, kurį normaliai galėtų dirbti kaip, kaip kvalifikuoti žmonės. Taip pat, kadangi Europa konkuruoja su kitomis šalimis dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurių e, Europai trūksta, tai tuo reikėtų to nepamiršti taip pat. Taigi integracija yra dvipusė. E, priimanti visuomenė turi dėti tam tikras pastangas, imigrantai taip pat, tačiau jeigu politika nebus e, teisingos politikos integracijos prasme, tai imigracijos prasme taip pat bus problemų. Pone Klasai, paskutinis žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad iš esmės reikėtų skirti keletą dalykų. Buvo kalbėta apie vadinamuosius imigracijos įsisavinimo pajėgumus, taip pat apie protų nutekėjimą. Tačiau labai svarbu suvokti atsakomybę tiek Europos parlamentui, tiek svarbu suvokti situaciją valstybėse narėse. Aukštas nedarbas yra stebimas daugelie valstybių narių. Patys ES piliečiai dažnai neturi darbo. O tai, kad įsileisime į ES dar daugiau žmonių, neturinčių jokių perspektyvų, tai mes problemas tik dar labiau skatinsime užuot jas panaikinę, nes tuo metu migracijos rautų visai nebesuvaldysime. Kalbant apie grinasias išlaidas, arba tiksliau sakant, už tą kainą, kurią mokame už migracijos politiką. Aš savo tekste pateikiau Olandijoje atlikto tyrimo pavyzdį ir jei jūs domintų, tai gausite visą su šiuo tyrimu susijusią informaciją. būta nedaug e, turinio kritikos šio tyrimo atžvilgių, nedaug kas kalbėjo, tiesa būta ir tokių balsų, kad pasirinktas metodas buvo neteisingas, tiesa aš pats tokios kritikos negirdėjau, tačiau e, mano supratimu viešojoje erdvėje šiai, šiam tyrimui nebuvo skirta pakankamai dėmesio. O Belgijoje, pavyzdžiui, apskritai yra sudėtinga šią informaciją paviešinti. Taigi, kiek kainuoja ta migracijos politika? Aišku, būtų galima pasakyti, kad pirmiausia turėtume suvokti ir darbo neturinčių žmonių integracijos e, svarbą. Kita vertus, jei įsileidžiame migrantus, turime svarstyti apie alternatyvas. Mano supratimu, mūsų politika turėtų tapti griežtesnė. E, turėtume skatinti ne tokią intensyvę migraciją, o tiems, kas atvyksta į Europos Sąjungą, turime suteikti geresnės darbo perspektyvas. O jei dar plačiau atversime duris, tai problemų tik pagausės. The... Uh, Toliau šeštas darbo tvarkės klausimas. Europos komisijos e, dviejų naujų pasiūlymų pristatymas. Jais būtų e, pakoreguotos bendro finansavimo dalis rimtuosiuose vadinamuose fonduose - Europos pabėgėlių fonde, Europos gražinimo fondo ir Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos fondo. E, sakoma, kad 20 e, punktų turėtų būti padidintas finansavimas toms valstybėms, kurios labiausiai kenčia nuo krizės. Tai būtų Vengrija, Rumunija, Latvija, Portugalija, Graikija ir Airija. Pirmiausia, suteiksiu žodį Europos komisijai, kad ji pristatytų savo pasiūlymą, o paskui paprašysim pirmininkančio Kipro, kad pasakytų, kokia padėtis taryboje. O galiausiai mūsų pranešėjas ponas Torvalds galės e, pasisakyti, jeigu jam, jis nieko prieš, e, vėliau galėtume visi padiskutuoti. Galiu informuoti, kad laiko turime nedaug. kad tie pasiūlymai įsigaliotų e, ir būtų taikomi dar 2011 metų programoms, reikia laikytis tokio grafiko. Pranešimas turėtų būti pateikimas per kitą lybę posėdį lapkričio 26 dieną, pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 29 diena, balsavimas komitete gruodžio 17-18, o plenarnėme posėdėje kitų metų pradžioje. Todėl pirmiausia, dabar suteiksiu žodį ponui Savary, kuris atstovauja Europos komisijai. Merci, Pirmininkė, aš e, pasistengsiu kalbėti labai trumpai ir glaustai, e, nes čia e, liečiame gana techninę temą. Pirmiausia, kaip jūs sakėte, šiame, praneš, šiame pasiūlyme yra kalbama apie du sprendimus, vieną dėl išorinės sienos, o kitą dėl imigrantų integravimo ir sugražinimo fondo. Tai yra dvi skirtingos temos ir mes esame priversti priimti du skirtingus sprendimus, tačiau paaiškėja, kad tie du sprendimai yra beveik identiški. Ir e, jų tikslai ir gyvenimo būdai yra beveik panašus. Bendrai aš galiu pasakyti, kad šie du sprendimai yra susiję uh, e, tik su skirtingais teisės aktais. Dėl siūlomo mechanizmo šiuose dviejose sprendimuose. Kaip jūs turbūt žinose, e, vadinamųjų solidžiųjų fondų e, mechanizmas numato metinę procedūrą. Komisija pasiūlo e, savo programą, e, vadovaudamasi valstybių narių išdėsitais e, e, interesais. E, ir paskui kas dviejus su pusę metų yra rengiama ir peržiūrima programa. 2010 metais yra numatytas finansavimas iki 2012 metų birželio 30 dienos. Pagal šią programą mes numatome du bendro finansavimo tarifus įprasta 50 procentų ir e, padidinta 75 procentų. Padidinta finansavimo, padidintas finansavimo koficijantas yra skiriamas tam tikriems specialiems projektams ir veiksmams, pirmiausiai susijusiems su sienų apsauga, integracija ir panašiai. Mes e, taip pat 75 procentų tarifą taikome toms valstybėms, kurioms naudosi sanglaudos fondų nuolat. Mūsų pasiūlyme uh, yra siekiama leisti kai kurioms valstybėms narėms, kurios susiduria su rimtais finansiniais sunkumais, padidinti e, šį skaičių 20 punktų. Taigi įprastoji 50 procentų kvota būtų padidinta iki 70 e, ar net 85, 95 e, procentų. Um, ir kokie, kokiais kriterijais būtų galima tokiomis nuostatomis e, naudoti. Kokiais kriterijais reikėtų vadovautis, nustatant, kokios valstybės gali tokiamis nuostatomis naudotis. Pagal struktūrinius fondus ir e, žemės ūkio bei žuvininkystės fondus e, sprendimas čia jau yra priimtas ir taryboje, ir parlamente Dėl šių fondų kriterijai bus visiškai tokie patys. Ehm, padidinti finansavimo normą eh, bus galima toms valstybėms, kurios naudojasi finansinę paramą. Sąrašas yra sprendime pateiktas. Pirmiausia, eh, penkios valstybės narės yra rašytos, bet gali būti, kad tas sąrašas bus prailgintas. Koks e, finansinis poveikis, tai labai svarbus elementas. E, tie signavimai, kurie yra skirti valstybėms narėms, jeigu jie bus padidinti, tai finansinė e, įtaka valstybių narių padėčiai bus nejaučiama. Tai leis kai kurioms valstybėms narėms, kurios susiduria su dėliais finansiniais sunkumais dabar, mokėti mažiau į tam tikrų projektų ir veiksmų įgyvendinimą. Paaiškinsiu. Iki šiol valstybės narės e, turėdavo mokėti 50 procentų, dabar jos turės mokėti tik 30 procentų, o tais atvejais, e, kai finansavimas bus suteiktas 95 procentų, tai tik tai 5 procentus reikės valstybėms narėms įmokėti. E, ši metodika parodo, kad reikia, šiai metodikai gyventi reikia paskubėti, kaip sakė pirmininkė kad pritaikytume šiuos, šias nuostatas 2011 metų programoms, e, sprendimus reikia priimti iki 2013 metų kovo mėnesio, kad bendro finansavimo e, sistema būtų pakeista, valstybės narės turi peržiūrėti savo metinės programas. Tokiai peržiūrai reikia mažiausiai trijų, metų, trijų mėnesių. 2011 e, metų programoms E, programos turi būtinai būti peržiūrėtos iki 2013 metų kovo pabaigos. Jeigu ne, tas naujas finansavimo mechanizmas negalės būti pritaikytas 2011 metų programoms ir bus pritaikytas tik 2012 ir 2013 metų programoms. Uh, Ši metodika yra, atrodo, gera, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse yra rimtų skirtumų, ypač ten, kur e, finansiniai sunkumai patys didžiausi. Ir jos aiškiai rodo, kad reikia stengtis pagerinti fondų išnaudojimą, e, įsisavinimą. Ir tai turėtų būti padaryta jau 2011 metų sąskaita. Apibendrinamas aš galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra gana paprastas. Jis leis valstybėms narėms, kurios susiduria su finansiniais ir biudžetiniais sunkumais, geriau įsisavinti e, vadinamosius solidžiuosius fondus ir įgyvendinti programas bei veiksmus, kurie yra labai svarbus migracijos ir migrantų srautų valdymo srityje. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė Severi. Ar yra kas nors iš pirminkaujančio Kipro atstovų? Prašom, nežinau, jūs pavardės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Andrei Ropulį iš nu, Kipro nuolatinės atstovybės. Labai trumpai, kokia yra ką, prie to, ką sakė, na, ką, kaip pristatė komisija. Šie pasiūlymai yra labai svarbus. Ir tai yra bendrų pastangų dalis reaguojant į finansų krizę. Ir tos krizės pasakmes valstybėms narėms. Bet nereikia nesakyti, kad finansų krizė sukėlė didelį spaudimą valstybių narių biudžetams. Ir šiame kontekste Solid fondų programų gyvendinimas tapo sudėtingas ir tampa vis e, sunkesnis kai kuriems valstybėms narėms. Konkrečiu, konkretus sunkumai kyla valstybės narėse, kuriuose krizės įtaka yra didžiausia. Ir todėl tos šalis yra gavusios finansinę paramą pagal vieną iš mechanizmų, kas matyt, nurodyta pasiūlyme. Pirminkaujantį valstybę aptarė abu pasiūlymus E, teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Šie du pasiūlymai buvo visai gerai priimti valstybių narių. Kaip sakė komisijos atstovas, ir jūs taip pat, ponia pirmininkė, labai svarbu, kad šie abu pasiūlymai būtų įgyvendinti iki 2013 metų kovo mėnesio dėl priežasčių, kurios labai aiškiai išdėstė komisija. Žinoma, toms tos vienas narėjams, kurios susiduria su sunkumais, labai svarbu sugebėti pasinaudoti šiais dviem pasiūlymais 11 metų programų atžvilgių. Todėl šią progą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už vaisingą bendradarbiavimą iki šiol, rengiant įvairius dokumentus. Ir esame įstikinę, kad e, darbas šiame kontekste vyks taip pat. Ačiū. Taigi dabar pranešėjas, panas Torvalis. Ačiū, ponė Pirinkė. Dėkuoju komisijai ir pirmininkaujančiai valstybei. Man atrodo, kad galime šią diskusiją sutrumpinti kaip galima daugiau. Ir nors aš turiu užrašus, daugumą dalykų jau pasakė komisija, atrinkanti valstybė arba mylima pirmininkė. Mes suprantame, kad laiko nėra daug, suprantame, kad rašys, nereikėtų rašyti ilgų pareiškimų šiuo techniniu klausimu. Tačiau tam tikrų klausimų yra ir jie nėra tiesiogiai įvardyti buvo e, komisijos ar pirmininkančios valstybės. Man atrodo, kad mes sugebame e, valdyti sienų operacijas skirtingomis formomis. Kaip žurnalistas aš esu matęs daug sienų blogiausias pavyzdys turbūt e, yra Rusijos siena, kur yra aštuonios organizacijos, kurios labai veiksmingai stengiasi sabotuoti vieną kitą. Kartais e, atrodo, kad e, mes nesugebame spręsti, kaip turi veikti veiksminga organizacija, o kalbant apie veiksmingumą, tai galima pasakyti, kad yra negatyvaus veiksmingumo. Pavyzdžiui, 70-mečio pradžioje labai vykau iš e, vakarų Berlyno, į, iš rytų Berlyno į vakarų Berlyną ir policininkas man klausė, ar turiu ginklų, aš sakiau, ar, ar jų reikia. E, tada jisai beveik išardė visą mano automobilį, kai aš tai pasakiau. Tai buvo labai veiksmingas darbas, bet ne ta prasme, Todėl mes būtume dėkingi, jeigu komisija mums pateiktų tam tikros informacijos apie veiksmingumo lygį prie sienų. Nes turime daugiametį strateginį programavimą, kas yra, man atrodo, tiesiog terminas iš e, kažkokios sovietinės valdžios institucijos, kuri rengia penkmečių planus kaip ten bebūtų, tikriausiai jūs turite duomenų apie sienų apsaugos veiksmingumą ir kaip ten viskas veikia. Mes suprantame, kad laiko nėra daug ir mes pasistengsime e, dirbti greitai ir parengti viską jau šią savaitę. Ir pirmą variantą turbūt pateiksime jau trečiadienį ir e, lauksime visų kas būtų suinteresuotas ką pakomentuoti komentaru. Ačiū, ponia Torvaldsai, man atrodo, kad teisingai sakote, kad pasieniečiai nedažnai pasižymi humoro jausmu. Ponas Trena Filidis, po to ponas Gronsas. Uh, Ačiū, pirmininkė. Šio komiteto delegacija neseniai viešėjo Graikijoje, kur mes uh, turėjome galimybę susipažinti su tuo, kaip šių fondų lėšos yra įsisavinimos, ypač tokiose šalyse kaip Graikijoje. Mano pirmasis įspūdis, kalbant apie tą pasikeitimą procentų iš 50 į 75 ir nuo 70 iki 95, mano supratimu, tai yra geras e, pasiūlymas, tačiau įdomu, kaip biudžetas bus paveiktas. Ar tų pinigų iš ties bus, jei e, šios sumos bus paimtos iš e, tam tikrų rezervų. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs tai paaiškintumėte. Ačiū, ponas Bronsas. Taip, aš norėčiau sužinoti, e, kai, kam išleidžiamos gražinamo fondo lėšos. Prieš porą mėnesių viešėjo pas mus Frontexo generalinis direktorius ir jis minėjo, kad nelegalus ar neteisėti migrantai nėra sulaikomi ilgam ir jie nėra prievarta gražinami į savo kilmės šalį. Jis pateikė mums, tai yra, jiems pateikiami dokumentai ir tų migrantų maloniai paprašoma maloniai išvykti. Niekas vėliau netikrina, ar jie išvyksta. Taigi, e, kokiems tikslams gražinimo fondo lėšas yra panaudojamas? Kitas klausimas. Gražinimo fondas yra vienas iš tų fondų, e, kurių lėšos gali būti perkeliamos lankščiai iš vieno fondo į kitą. Aš kažkada domėjausi, e, koks buvo šio e, fondo kūrimo tikslas, tikslas atsakymą tuomet negavau. Jan Mulder. Tik noriu pastebėti, kad manau, kad neišvengiama pripažinti kai kurių programų keitimą, e, kad būtų įmanoma pasinaudoti šių programų lėšomis, o manau, kad didžiausias problemos yra tai, kad mes turime pripažinti komisijos pasiūlymą, kuris vis dėlto yra kritikuotinas. Tačiau priešingų atveju valstybės narės, narės negalės e, naudotis bendro finansavimo principais. Ačiū. Jei daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet ponas Tarvalds. Aš nemanau, kad e, čia dar liko daug ką pasakyti. Manau, kad mes tiesiog bandysime pažiūrėti, kaip toliau plėtosios e, diskusijos. Tačiau manau, kad jūs e, negalite atsakyti į pono Bronso klausimą. Čia komisija galėtų atsakyti. Ar galbūt jums ta informacija bus pateikta jums? Ar jūs norėtumėte, kad komisija atsakytų iš jūsų klausimą? Taip? Pone Savari. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl trijų pateiktų klausimų. Pirma. Pirmas klausimas E, jį pateikė pranešėjas, galėčiau jį atsakyti taip. Viskas yra susiję su fondų rezultatų įvertinimu, e, tiksliau veiksmų įvertinimu pagal fondus. E, mes kiekvienais metais pervedame valstybėms lėšas pagal metinės programas. Be yra daug metinių programų, kurių pagrindų Europos komisija jau yra pradėjusi pirmąjį e, vertinimą. Mes pateiksime valstybėms narėms labai ilgą klausimyną, kad galėtume įvertinti šios, šių metinių programų e, naudingumą, rezultatyvumą, turiu galvoje 2008-2090 metus. Ir pagal, tas, pro, pagal tuos rezultatus mes svarstysime biudžeto klausimą. Ir e, manau, kad su jumis taip pat bus dėl to tarimasi. Tiek būtų e, atsakant į pirmąjį klausimą. Kol kas galėčiau pasakyti, kad e, metinės programos ir veiksmai numatyti pagal tas metinės programas bus mūsų darbo pagrindas. Dabar laukime e, pirmųjų įvertinimų. Antras klausimas - iš kur ateis pinigai? Kaip aš jau sakiau, e, savo žanginėje kalboje, tie pinigai jau yra, sukur, jau yra 2011 metų asignavimai pervesti 2012 metus E, nepanaudoti pinigai, jie buvo prita, derinti, pritaikyti. 2013 metais bus daroma tas pats. Valstybės narės jau dabar žino, kokiais asignavimais jos galės naudotis 2013 metais ir gali pradėti renkti programas, kurios turės būti patvirtintos komisijoje 2013 metais. Mūsų pasiūlyme šie skaičiai nebus pakeisti, kai valstybė narė. E, prašo lėšų, jis žino, kad tokia pati bus susaikoma sistema kaip 11, 12 ar 13 metais. Tik dabar skirtumas bus tas, kad tik 30, pavyzdžiui, procentų tai reikės finansuoti iš nacionalinio biudžeto. E, iš e, nacionalinio finansavimo dalis bus tik tiek pakoreguota, kiek čia numatyta. E, jokių kitų skirtumų su ankstesnėmis sistemomis nebus dėl gražinimo fondo. Pirmoji analizė e, vėlgi yra atliekama pagal metinės programas. E, migrantų gražinimo fondo finansavimas e, yra vykdomas galvojant apie tris pagrindinius tikslus. Pirmiausia, pats gražinimas turėtų būti skirstomas į prievartinį ir laisvanorišką. Ir dabar mes matome, kad laisvanoriškai sugrįžta vis daugiau žmonių. Šiek tiek sumažėjo prievartinio sugražinimo skaičiai dėl tam tikrų veiksmų finansavimo. Reikia pasakyti, kad yra numatyti ir tam tikri veiksmai um, asmenų e, kurie E, mūsų nuomonė gali laikui bėgant patys savo norų sugrįžti valstybės e, lavinimo finansavimui. Matome, kad e, migrantų sulaikymo centrai paprastai suskaičiuoja tokius asmenis, kurie numatomai galėtų grįžti laisvanoriškai. Tokie veiksmai būtų finansuojami E, pagal e, su imigrantų sugražinimo direktyvos e, mechanizmą. Ir ši direktyva būtų įgyvendama visapusiškai. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Kitas darbo tvarkės klausimas, klausimas turėjo būti pradėtas svarstyti 14.30 po pusvalandžio ir pranešėjo kol kas nėra. Todėl bijau, kad turime, turiu pasiūlyti padaryti pertrauką iki 16.30 ir prašau tuomet sugrįžti vėl.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 Kolegos, siūlau tęsti posėdį. Matau, kad mūsų pranešėja atvyko. Taigi, aštuntasis klausimas. Nelidimų nepilnamečių padėtis ES. Pranešėja yra Natalija Grisbek. Spalio 18 pirmininkų suėga leido Liber e, rengti šį pranešimą. Ir dabar išklausysime pranešėjos. Po pranešėjos, kuri kalbės pirmą, išklausysime Europos komisijos apie veiksmų planą dėl nedalinių nepanašių gyvendinimo laikotarpio vidurio, vidurio peržiūros. Po to išklausysime Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlio reikalų komisaro biuro ir UNICEF atstovų, kurie pateiks e, savo pranešimą apie vaikų teisų konvencijos trečios straipsnio teisminį gyvendinimą. Tyrimą apie šį gyvenimą. Taigi pirmiausia, pana Grisbek, po to kiti ir vėliau suteiksime galimybę kalbėti parlamento nariams. Noriu priminti, kad turime šiam klausimai vieną valandą, todėl prašau visų oratorių kalbėti trumpai ir drūtai. Pone Grisbek. Merci, Madame la Présidente, euh, mes chers collègues. Euh... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Be abejo, man labai malonu, kad buvau parlamento paskirta renkti pranešimą tema, kuri yra svarbi visiems mūsų komiteto nariams. Tai yra tokia kapitalinė, esminė tema ir e, kalbame apie nelydimų nepilnamečių e, reikalus padėti visoje Europos Sąjungoje. Aš manau, kad per artimiausią laikotarpį mes sugebėsime parengti kokybišką dokumentą, e, tokį dokumentą, kuris yra reikalingas stengiantis apsaugoti tokius labai pažeidžiamus vaikus pirmiausia, e, pačiose ES narėse, bet taip pat ir prie sienų. Taip pat aš e, norėčiau e, pasidžiaugti, kad mes kartu jau pasikeitėme pirmą kartą nuomonėmis ir nusprendėme, kad reikia sukurti teisinę priemonę, kuri būtų nuosekli, kurioje būtų numatyti konkretūs veiksmai, konkrečios valstybių narių veiklos priemonės. Uh, E, ir juose turėtų atsispindėti nepil, nelydimų nepilnamečių ES erdvėje interesai. E, pasinaudodama šią progą, aš norėčiau Jums priminti šio pranešimo bendrąjį kontekstą. Aš e, galėčiau pasakyti, kad turime gana daug statistikos ir skaičių ir pirmiausia tai yra susiję su prieglopšio prasančiaisiais ir galėčiau priminti, kad pusė e, pabėgėlių e, yra be vaikų. E, žmonių išvarančių be namų pusė yra be vaikų. Labai didelė dalis jų atvyksta į Europą. Dalis jų atvyksta su šeimomis, dalis be. Taip pat yra daug nelydimų vaikų. Tai neretai yra vaikai, kurie yra išvengę karą, smurtinius veiksmus, persikiojimus, kurių pagrindinės teisės yra pažeidžiamos. Taip pat neretai e, tai yra vaikai, kurie išvengia arba bėga nuo stichinių nelaimų. Deja, tie vaikai neretai kenčia nuo prekybos žmonėmis, uh, E, nu, seksualinio išnaudojimo, nuo organizuoto nusikalstamumo. Mes kovojame su šiais reiškiniais daugelį priemonių, tačiau šie reiškiniai neretai plinta greičiau, negu mūsų juridiniai tekstai yra rengiami. Be abejo, suprantame, kad e, dabar dar diskusija tik prasideda, dar aš norėčiau m, leisti visiems pasisakyti, bet bendrai turime suprasti, kad tie vaikai yra pažeidžiamos būtybės. Ir e, tie tampa dar labiau pažeidžiami todėl, kad jie atvažiuoja į svetimą valstybę su kitokiais įpročiais, su kitokiame kultūra, kitomis tradicijomis, e, svetima kalba. E, neretai jie būna toli nuo šeimos, nuo globėjų ir niekas negali jiems padėti. ES valstybės narės be bejonės Visos yra pasirašęs jau daugelį metų eilę tarptautinių priemonių, e, pavyzdžiui, Junktinių tautų vaikų teisų, vaiko teisų konvencija, apie ją mes netrukus kalbėsime su atitinkamais pareigūnais. Taip pat Europos žmogaus teisų konvencija, pagrindinių teisų e, hartija valstybės yra pasirašęs. Tačiau turime pareikšti, kad tos pagrindinės teisės, tos nepilnamečių pagrindinės teisės, uh, nėra e, įgyventinamos šimtų procentų ir daugelį ES valstybių narių yra užfiksuota tokių atvejų. Ar vaikai būtų vieni ar lydimi, e, migruodami jie susiduria su dideliais sunkumais, e, kai turi pereiti visas procedūras. Ir e, mes žinome, kad jų, jiems iškilantie sunkumai yra tokie patys, kaip ir, pavyzdžiui, neretai nelegaliesiems migrantams, o jų teisės, šių vaikų teisės yra ypatingos taikant prieglopšio procedūrą, tiems vaikams turėtų būti tai, taikomi skirtingi reikalavimai. Lygiai taip pat tie vaikai turėtų būti traktuojami kitaip prieglopšio centruose, nes dabar jie neretai gyvena kartu su saugusiais neaptoleruotinomis vaikams sąlygomis. Jiems nėra suteikiami reikalingi medikamentai, nėra pagrindinių reikalingiausių e, paslaugų. E, Ir neretai tie vaikai yra išsiunčiami atgal, neįvertinus kiekvieno atveju atskirai, neįvertinus e, kiekvieno vaiko interesų. Tie vaikai turi, e, pavyzdžiui, skaityti dokumentus, kurie yra parašyti jiems svetima kalba. Neretai jie net nėra kviečiami į teismo bylos nagrinėjimą, jiems nėra suteikiama teisinė pagalba. Aš norėčiau pateikti porą pavyzdžių, kurie parodys, kad yra būtina užtikrinti minimales apsaugos normas šiems vaikams e, saugoti. Žinome, kokios dabar visuomenėje tendencijos ir kokia administracinė e, biurokratija viso Europos Sąjungoje egzistuoja. Pirmasis pavyzdys yra susijęs su mano valstybė Prancūzija, kuri e, šioje srityje nieko met nebuvo pavyzdinė ir dar kartą žmogaus teisų teismas Prancūziją pasmerkė e, šių metų pradžioje byloje Popovas prieš Prancūziją ir buvo pasakyta, kad yra pažeistas e, trečias konvencijos straipsnis. Prancūzija yra kaltinama tuo, kad pažeidė kazachų vaiko teisės E, kai tas vaikas buvo uždarytas e, penkis mėnesius sulaikymo centre. Ir aiškiai buvo pasakyta, kad to sulaikymo centro e, gyvenimo sąlygos nebuvo tinkamos vaikui, jos neleido vaikams normaliai aukti. Kitas pavyzdys, labai trumpas, bet daug sakantis Reraimė prieš Graikiją 2011 metais tokia byla buvo svarstama ir Strasbūro teismas apkaltino Graikiją pažeidus e, trečią straipsnį. 15 metų afganistaniečio teisės buvo pažeistos, kai vaikas buvo patalpintas į paganį. E, paga, e, pagalbos siekiančiųjų centrą, kuriame 200 žmonių tenka vienas tualetas, daug žmonių gyvena vienoje viename kambaryje, e, trūksta hygienos, e, trūksta elementariausių sanitarijos sąlygų. To prieglaudos centro būklė bendrai yra apgailėtina. Ir e, nekalbant jau apie vaiko galimybės ten gyventi. Taigi neišspręstų klausimų išlieka labai daug. Ir šiandien po pietų aš norėčiau e, išgirsti daug nuomonių. Mes suprantame, kad problemų yra labai daug, jos sudėtingos, gausios, pavyzdžiui, tai yra susijęs su galime patekti į tam tikras zonas, teisė apsigyventi, gražinimo į e, kilmės valstybę problema, e, areštavimo, sulaikymo problema, integravimo problema, e, e teisės gyventi valstybėje suteikimas. E, teisė sugrįžti į šeimą ar pasikviesti šeimą ir taip pat e, nepilnamečio, nelydimo nepilnamečio tėvų paieškos problema. Be abejo, taip pat iškyla ir amžiaus įvertinimo problema, e, juridinės pagalbos problema, e, teisė gauti būtiniausią gynybą. Taip pat turime prisiminti, kad reikia rasti tikslius teisės aktus, kurie būtų palankus vaiko interesams. Ir apie visą tai šiame mūsų inseverengiamame pranešime turėtų būti kalbama. Mes e, stengsimės kuo tiksliau apibriežti visą problemų diapazoną ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas pateiks labai konkrečių priemonių. Nesileisdama į detalės, aš e, noriu pasakyti, kad tikiuosi, e, kad iš visus šios sudėtingus klausimus per artimiausius mėnesius spręsime, bet nepamirškime, kad į Europą atvykstančių nelydimų vaikų problema yra netidėliotina, ją būtina spręsti. Ir e, žinome, kiek daug e, smurtinių konfliktų e, vyksta už ES išorinių sienų ir tų vaikų atvykstančių skaičius tik didės. Todėl pats laikas Europos parlamentui reikalauti teisės akto minimalių standartų šioje srityje. ES teisės įgytyje yra atitinkamų nuostatų, bet jų nepakanka. Mums reikia tokios globalesnės, nuseklesnės šią problemą reglamentuojančios priemonės ir um, turime sukurti tokį norminį e, tokią juridinę bazę, kuri leistų pagerinti nepilnamečių nelydimų padėtį. Aš e, tikiuosi, kad kolegos pritars tam, kad pirmiausia e, šis tekstas turėtų būti rengiamas galvojant apie e, vaiko metmenį, apie bendrasias problemas. Ir be to turime nepamiršti bendrosios migracijos perspektyvos. Tik tada mūsų rengiama priemonė galės uh, E, duoti tvirtą poveikį. E, ir negalėsime tada sakyti, kad ES neįgyvendina e, pagrindinių teisų, kurios yra mūsų projekto pagrindas. Ačiū. Labai svarbi tema. Dabar aš žiūriu į laikrodį ir paprašysiu kitų kalbėtojų kalbėti kaip galima trumpiau laikantis dviejų minučių e, kalbėjimo laiko, nes priešingo atveju neliks e, laiko debatams. Noriu paprašyti kalbėti kaip galima glaušiau. Pone Šmit iš Europos komisijos. Ačiū, pane pirmininkė. Prieš du metus Europos Sąjunga, ypač Italija ir Ispanija bei Šiaurės Europos šaliai susidūrė su dideliais neleidimų nepilnamečių srautais. Štai kodėl buvo svarbu imtis tam tikrų veiksmų. Komisija pasiūlė veiksmų planą, kuriam buvo pritarta taryboje. Ir Komisija e, praėjus, tai yra šių metų e, rugsėjo mėnesį pateikė tarpinę ataskaitą susijusią su įgyvendinimu. Joje aprašoma, kokia yra padėtis Europos Sąjungoje, kokiu veiksmu ėmėsi agentūros, taip pat kokiu veiksmu imtasi nacionalinio lygmeniu bei bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinė visuomenė tarpinės ataskaitos svarbiausi akcentai, tai tai, ką kalbėjo ir ponė Grisbek, nelidimų nepilnamečių migracija nėra laikinas e, procesas, todėl reikia imtis naujų priemonių, kaip tai sakoma, ir veiksmų plane, norint e, pažaboti šios rautus. Buvo išvardintos priežastys, dėl kurių vis daugiau nelydimų nepilnamečių atvyksta ir kiekvienas nelydimas nepilnametis turi būti traktuojamas kaip pirmiausia vaikas, o ne migrantas. Tai yra labai svarbu. E, kas pasiekta per pastaruosius dviejus metus? Pirmiausia, veiksmų planu buvo paskatinta keistis pažangiaja patirtimi tiek tarp valstybių narių, tiek tarp įvairių organizacijų. Valstybės narės e, pasimokė iš vieno kitos sėkmių, taip pat e, galėjo išvengti tam tikrų sunkumų keisdamosios patirtimi. Bendradarbiavime buvo siekiama e, saugiai gražinti e, nepilnamečius, taip pat užtikrinti tinkamą prevenciją, numatyti nepilnamečių priežiūrą trečiosiose šalyse. E, kai yra gražinami ne, nelydimi nepilnamečiai. Buvo organizuojami mokymai keturiose valstybėse narėse, bendradarbiaujant su Frontexu bei Europos prieglapšio paramos biuru. Taip pat ES finansavo įvairias programas, kurios, kuriomis buvo siekiama nustatyti um, tinkamas strategijas e, kovoti su rizika ir skatinti įtraukti. Per du metus vyko du susitikimai, kurių metu buvo siekiama um, užtikrinti daugiau paramos šeimoms. Um, Taip pat buvo siekiama supaprastinti mainų procedūras bei paremti tyrimo procedūras. Veiksmų plane numatyta ne tik keistis patirtimi, tačiau ir numatyti tam tikrus teisėkuros e, aktus, O svarbiausia, ES lygmenių e, sukurti naujus teisės aktus prieglopščio e, politikos srityje, taip pat prekybos žmonėmis srityje. Tuo siekiama pagerinti nelydimų nepilnamečių atvykstančių į ES padėtį. Buvo priimta direktyva e, dėl kovos e, prieš e, prekybą žmonėmis. Prieš du metus ši direktyva įsigaliojo. Iki 2013 metų pabaigos ši direktyva turi būti perkelta į nacionalinius teisės aktus. Joje numatomi principai, kaip galima teikti didesnę apsaugą nelydimiems gyventojams nepilnamečiams. ES taip pat ėmėsi tam tikrų žingsnių, kaip įgyvendinti prieglopščio teisės, akiu, e, teisės aktus susijusius su e, nelydimais nepilnamečiais, e, atsižvelgiant į prieglopščio suteikimo procedūros metu metu ypatingą šių vaikų padėtį, jų pažeidžiamumą. Dublino um, reglamente yra numatyti tam tikri saugumo mechanizmai skirti šiems vaikams. Pavyzdžiui, yra reikalavimas e, numatyti teisinį atstovą, kuris e, rūpintusi nelidimais nepilnamečiais. Taip pat dar yra vienas teisėkuros pasiūlymas, dėl kurio tikimasi politinio susitarimo iki šių metų pabaigos. Tai yra prieglopšio procedūros direktyva susijusi su nelidimais nepilnamečiais. Komisijos požiūriu labai svarbu užtikrinti, kad pažeidžiamos grupės tokios kaip nelidimi nepilnamečiai būtų išbrauktas iš tam tikrų procedūrų. Uh, tokių kaip pavyzdžiui sulaikimas prie glopšio prašymo metu. Turime kalbėti ne tik apie teisėkuros žingsnius ar keitimas e, patirtimis, svarbu rinkti ir duomenis, nepaisant to, kad tam tikros pažangos e, čia pasiekta, vis dėlto mes vis dar negalime susidaryti pilno vaizdo, kiek nelidimų nepilnamečių atvyksta į Europos Sąjungą. Europos komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis, siekdama, kaip galime geriau ir koordinuočiau surinkti statistinius duomenis. Um, Amžiaus vertinimas yra labai svarbus, priimant sprendimą dėl vaiko amžiaus ir nusprendžiant, ar atitinkamas asmo yra vaikas ar nelydimas nepilnametis. EASO daug dėmesio skiria šiai problemai ir rengiamasi pateikti konkrečius pasiūlymus, um, kurie buvo parengti seminarų metu. Um, Šeimos nustatymas taip pat labai svarbi tema. Šeiminių ryšių nustatymas labai svarbus užtikrinant nelydimų nepilnamečių gerovę ateityje. Aišku, svarbu atsižvelgti į paties vaiko interesus ir šeimos nustatymo procedūra gali vykti tik bendradarbiaujant su kilmės valstybe. Tai labai svarbu šiame kontekste bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis, siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir tinkamam šeimų nu, ryšių nustatymui. Pirmininkė prašo kalbėtą baigti. Taigi išvados būsimi veiksmai, darbai dar nebaigti, vyksta konsultavimuose procedūros su pilietinė visuomenė, finansavimo organizacijomis, siekiama tinkamai gyvendinti veiksmų planą, taip pat numatyti specifines problemas. Tikimės pažangos e, gyvendinant prie glopšio teisiną iki šių metų pabaigos. Mes bendradarbiaujame e, su EASO e, šeimos ryšių nustatymo srityje. Siekime keistis pažangę patirtimi šiame kontekste. Norime padėkoti Europos parlamentui už jo paramą. Komisija e, praėjusią savaitę pateikė savo pasiūlymą e, apimantį pilotinį projektą, pagal kurį teikiama pagalba nelydimiams nepilnamečiams. Ačiū. Ačiū toliau Junktinių tautų <clears throat> vyriausiai galiotinio žmogaus teisėms biuro atstovas, ponas Džerab, kur jūs esate. Prašau nekalbėti ilgiau kaip 7,5 minutės. Ačiū. Norėčiau pirmiausia paprašyti pasisakyti kolegą, kolegą Filipą Korį iš UNICEF. Mes taip susitarėme, kad pirmiausia kalbės UNICEF atstovas, o po to aš. Taigi, prašom, ponas Korį. Tai nekeičia jums skirto laiko limito, sako pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Džiaugiuosi, džiaugiuosi kad pakvietėte dalyvauti šioje diskusijoje, už tai dėkingas. Aš e, galiu pasakyti, kad ponė Grisbank e, pasisakė e, tema apie problemas, kurias mes visi kartu sprendžiame ir Europos komisija, ir mes savo pasangas toliau tęsime. Nes esame paskaičiavę, kad maždaug vienas iš keturių prieglošių prašančiųjų Europos Sąjungoje yra yra e, be vaikų ir e, tai yra rimta problema. 115 e, tūkstančių vaikų atvažiuoja taip į ES. Ir per pastarosius 30 metų paaiškėjo, kad vaikai imigruojantis yra ypač pažeidžiami. Yra parengta speciali vaiko apsaugos konvencija, ta tema, nes vaiko interesai, vaiko teisės yra ypatingos. Todėl vaikų pažeidžiamumą yra būtina pripažinti. Ir akivaizdu, kad migracijos aplinkybėmis vaikai yra dar labiau pažeidžiami, todėl reikia skirti dar daugiau dėmesio toms specifinėms e, teisėms, kurios yra pabrėžtos e, mano minėtoje konvencijoje. Ja ratifikavo ES valstybės narės visos. Bet ne pati ES. Pati ES tą galėtų padaryti, aš norėčiau tai pažymėti. Ir savo nustatys trečiajame straipsnėje E, taip pat yra kalbama apie vaiko teisų apsaugą. Konvencijos trečiajame straipsnėje yra pabrėžiama, kad vaiko interesai yra, e, turi viršenybę. Pone e, pranešėjai apie tai kalbėjo. Ir e, turime visas reikalingas priemonės, kad veiktume. Vaiko interesai migracijos e, kontekste e, E, turi būti akcentuojami. Skirtingos valstybės narės e, vaiko teisės interpretuoja skirtingai. Aš žinau, kad kontekstas taip pat skiriasi skirtingose valstybėse narėse, bet bet kokiu atveju vaiko interesai turi e, imti viršų. E, visau, visuose e, veiksmuose, visuose projektuose turi dominuoti vaiko interesai ir vaiko teisės. Ir tada iškyla problema kaip vaiką traktuoja skirtingios visuomeninės, socialinės organizacijos, kai vaikai jau atvyksta legalios imigracijos, um, su, su legaliais migrantais arba net su nelegaliais migrantais, tada padėtis dar blogesnė. E, mes e, tarėmės su e, teisėjais iš visos ES ir bandome išsiaiškinti, kaip uh, galima pritaikyti ir kaip yra pritaikyti uh, įstatymų nuostatai dėl uh, vaiko interesų viršenybės. Uh, visose valstybėse narėse yra bandoma keistis patirtimi ir rasti bendrą darbo metodiką, bendrą požiūrį. Jūs minėjote jau anksčiau, kad yra palenk, rengiama studija, uh, kuri pasitarnaus kaip priemonė mano minėtisiems teisėjams. Um, galėsime pasitelkti tuo migracijos jurisprudencijoje. Kartu su kitais teisėjais bandome išsiaiškinti e, bendras priemonės vaiko interesams įtvirtinti migracijos kontekste. Ar tai būtų legali ar nelegali migracija. Vaiko teisų konvencija numato, kad vaikas turi būti vienodai apsaugotas, jo teisės turi būti vienodai apsaugotas, nepriklausomai ar tas vaikas yra migrantas, ar nemigrantas, ar legalus migrantas, ar nelegalus migrantas. Visi vaikai turi absoliučiai tokias pat teisės. Ir tos teisės neturi nukentėti dėl to, kad vaikas turi tėvus, kurie yra traktuojami kaip migrantai. Taigi, E, šiuo pagrindu mes bandome kovoti ir bandome spręsti šią problemą. Ir mes e, tikimės Europos parlamento pagalbos ir tikimės, kad mes pastumsime į priekį šį dosiją, su valstybėmis narėmis jau dirbame, dar daug ką lieka nuveikti ir Europos parlamentas yra labai svarbus mūsų partneris e, dabartinėme aplinkybėmis. Jūs žinote, kad mes turime sukurti bendrus teisės aktus užtikrinančius bendrus darbo metodus valstybėse narėse, sprendžiant šias problemas ir užtikrinant vaiko interesus. Ačiū kolegos, aš tikiuosi, kad atsakiau į tai, ko jūs tikėjotės. Ačiū ponia Džerabai, jums žodis. Ačiū ponios ir ponai, man labai malonu ir man didelė garbė kreiptis į jūs šiandien Junktinių tautų žmogaus teisų, žmogaus teisų vyriausiojo įgaliotinio vardu jūsų diskusijų apie taip vadinamus nelygimus nepilnamečius diskusijos metu jungtinėse tautose mes juos vadiname nelydimais vaikais. Aišku, nenorėčiau per daug kalbėti apie terminologiją, tačiau noriu pakartoti, kodėl, kaip ir kolegos UNICEF organizacijoje mes naudojame vaikai, o ne nepilnamečiai. Dėl to, kad mūsų pagrindinis dokumentas yra vaikų teisų konvenciją, kuri pripažįsta, kad visi e, žmonės iki 18 metų yra vaikai ir jie turi būti saugomi ypatingai. Na ir ypač migrantų vaikai turi būti laikomi vaikais, nepriklausomai nuo jų tėvų teisėto ar neteisėto statuso ir visi teisiniai administraciniai sprendimai dėl jų turi būti vadovautis geriausias vaiko interesas, kaip parašyta trečiajame konvencijos straipsnėje. Kaip kolega sakė, kai kurios diskusijos šiuo klausimu tarp vykdočiosios ir teisėkuros valdžios netkreipia dėmesio į ypatingą teismo vaidmenį, kas gali gali nušviesti ar tai keisti e, vykdomosios valdžios e, praktiką, kuomet gali kilti pavojus vaikų interesams. Teisėjai gali atsižvelgti į vaikų interesus priimant sprendimus. Ir mes surengėme e, teisėjų kolokviumą, pabandydami susijęti geriausių teisėjų protų patirtį visoje Europoje šioje srityje, nuo Portugalijos iki Vengrijos, įtraukiant ir Strasbūro teismą, ir parengti ne tik bendras rekomendacijas, bet konkrečiai pagalvoti apie keturias sritis, e, kur praktikai skiriasi ir kartais yra problematiška. E, turint galvoje, kaip e, valstybės vykdo konvenciją. Šios keturios rytis buvo amžiaus vertinimo procedūros, tvarūs sprendimai, pavyzdžiui, sprendimai dėl jų gražinimo, prieiga prie svarbiausių socialinių paslaugų ir kitų teisų, kultūrinių teisų įgyveninimo ir procedūrinių apsaugų. E, nuostabu tai, kad mes nepaisant skirtumo tarp teisės tradicijų ir e, egzistuojančios praktikos valstybės narėse buvo didelis sutarimo laipsnis tarp teisėjų kaip geriausius interesus, vaikų interesus reikėtų apsaugoti. Reikia pabrėžti, kad teisėjai tas gairias, kaip to siekti, rado jau esamoje, esamoje praktikoje įvairiose valstybės narėje. To gera patirtis, ta praktika egzistuoja na, nevienodai. Tie netitikimai yra ne tik tarp valstybių narių, bet ir atskirose valstybės narėse jų viduje norėčiau trumpai pakalbėti apie kai kurias e, problemas. Amžiaus vertinimas. Dėl amžiaus vertinimas kolokvimo buvo analizuojamos nacionalinės tradicijos, kuomet arba medicinos ar socialijos, so, socialinis, e, psichologinis vertinimas dominuoja ir nulėmė sprendimą. Ir dažnai tai būna tas, kuris e, pagal tą tradiciją yra negatyvus jam teikiame pirmenybę pagal nacionalinės teisinės tradicijas platesnėme socialinėme kontekste. Kolokviumas padarė išvados, kad visi amžiaus artimo metodai e, gali būti klaidingi gana dažnai. Ir kuomet ekspertų vertinimai nesu, ne, nedėra, reikėtų suabejoti tais vertinimais. Ir tuomet e, asmenį reikėtų laikyti vaiku ir Ir taip pat padaryta išvada, kad e, asmo gali apskūsti, e, nesutikti su tokiu vertinimu. Dėl tvarių sprendimų e, gera praktika būtų administracinių sprendimų panaikinimas, gražinti vaiką į kilmės šalį be globojančios mens kur jis negali gauti paramos ir kur nėra prieimimo procedūrų. Aišku, kad e, teismai reikalauja, kad administracinės procedūros, grįžinant vaiką e, į šalį, į kilmės šalį, turi būti labai, e, turi turėti pateisinimą. Ir buvo nuspręsta, kad reikėtų siūlyti gražinti vaiką į kilmės šalį, tuomet jeigu siūloma, kad to vaiko E, gerovė turi būti užtikrinta ir e, jo šeima gali būti surasta prieš priimant sprendimą jį gražinti, o vaikas neturėtų būti gražinamas į šalį, kurioje vyksta karas. Tai aišku, galbūt atrodo akivaizdu, tačiau e, teismai turi atmesti tokius administracinius sprendimus. Jie turi pareikalauti, kad atitinkamos institucijos skirtų globėją ir turėtų gauti bet kokiam vaikui e, e, suteikti gyvenimo leidimą vaikui artėjančiam 18 metų amžiui. Ir mes žinome, kad nors yra absurdiška, kad yra atvejų, kuomet vaikai sulaukia 18 metų ir buvę saugomi vaikai tampa nesaugomi e, migrantai iš karto dėl galimybės pasinaudoti paslaugomis, E, teisėjai nusprendė, kad negeriausias interesas vaiko yra e, juos apgyvendinti suaugusiųjų prieimimo centruose. Kartais e, yra domenų, kad tokie vaikai turėtų turėti pakankamai laisvo laiko pagal 31 konvencijos straipsnį ir kai nelgimi vaikai pasiekia 18 metų, 18 metų, jie turi tą pačią teisę į palikti priežiūros tarnybą primančioje šalyje. Na ir galiausiai dėl procedūrinių apsaugų. Teisėjai gerą praktiką įvardijo kaip tokią, kuomet teismai turi nustatyti, kad vaikų reikia skirti globėją, kai jis yra e, priskirtas nelydimam vaiko kategorijai, kad vaikas turi turėti galimybę pateikti savo įvykių versiją, ir jeigu e, vaikas paprašo būti išklausytas teisme, jis turi būti išklausytas e, teisme, atstovaujant jo interesus ir turi teisę teikti apeliaciją, jeigu siūloma gražinti vaiką į kilmės šalį. Apskritai, aš manau, kad šio kolekvimo rezultatas e, naudingas ne tik teisėjams, bet ir visoms institucijoms, kurios dirba su migracijos klausimais kurios dažnai neatsižvelgia į geriausius nelydimo vaiko interesus, priimdami savo sprendimus. Na ir lybė komiteto pranešimas yra daug žadintis žingsnis tą pačią kryptimį ir mums bus labai malonu, jeigu mūsų koliokiumo rezultatai kažkaip paklius ir į jūsų e, diskusijas. Mūsų tyrimas bus patiktas e, netrukus ir e, prancūzų kalba, dabar jis yra pateiktas anglų kalba ir mes atvežėme ir jums keletą egzempliorių. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, dabar pradėsime debatus. Septyni kolegos paprašė žodžio ir paprašy, pradėsime nuo ponios Korasa Bilt. Ačiū, Sofija. Pirmiausia, kalbėsiu trumpai tiek pranešėja Natali, tiek kolegos iš UNICEF ir jungtinių E, tautų žmogaus teisų komisaro biuro aiš, aiškiai išsakė, e, su kokiamis problemomis e, susidurėma, kai nelydimi vaikai atvyksta į Europos Sąjungą. Aš esu šešėlinė pranešėja ir jūs kalbėjote apie 70 tūkstančių atvejų vaikų, kurie atvyksta kaip karo ar ginkluotų konfliktų aukos arba prekybos žmonėmis aukos arba tiesiog ieškodami geresnio gyvenimo. Taigi iššūkiai yra ne tik teisiniai, tačiau ir psichologiniai. Ir svarbiausia pradėti nuo to, ką patvirtino parlamentas prie glopščio teisės aktų pakete. Aš pateikiau tam tikrus pakeitimus um, kvalifikacijų direktyvoje. Manau, kad svarbiausia pripažinti vaiko interesų svarbą mūsų teisėkuros uh, dalimi. Um, svarbu užtikrinti tinkamą vertimą, teisinį atstovavimą ir pagaliau pripažinti vaiko statusą. Tai yra gera pradžia. Yeah. Palankiai vertinu tai, kad pranešėjai kalba labai konkrečiai, pasirinko um, į rezultatą orientuotą požiūrį, mes kalbame apie duomenis. Kol kas turime tik statistinius duomenis susijusius su prieglopščio prašytojais ir negalime pagal vieno kurpalę principą tų pačių priemonių taikyti ir vaikams. Reikia žinoti, iš kur tie vaikai atvyksta, kokia jų motivacija, jei jie nėra prieglopščio prašytojai. Švedijoje tik 2000 2011-aisiais e, į Švediją atvyko 265 tūkstančiai vaikų. Atsiprašau, 2650 vaikų. Ir mes kartu su Libe komitetu e, galime e, konstatuoti, kad net ta valstybė, kurioje sistema veikia, vis dėlto galų gale ji taip pat susiduria su problemomis, nes reikia surasti šeimą, reikia užtikrinti šeimos susijungimą. Um, ir yra daug praktinių problemų, kurias reikia spręsti. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sutelkti savo patirtį, ieškoti geriausių žingsnių. Būsiu žiauri, tačiau prašysiu, kad kiekvienas kalbėtų neilgiau nei dvi minutės. Žinau, tačiau net jei kalba šešėliniai pranešėjai, realybė yra tokia, kad valanda sudaro 60 minučių, nedaugiau. Pone Zipel dabar. Labai ačiū, pone pirmininkė. E, šiandien dažnai girdėjome, kad dėmesio centre turėtų būti vaikas ir vaiko interesai turėtų būti svarbesni už bet kokias kitas priemonės. Tačiau e, vertindama situaciją valstybėse narėse, turiu pasakyti, kad šis požiūris nėra realizuotas, nes tikrai ne vaiko gerovė yra dėmesio centre. Nelydimi migrantai, nepilnamečiai migrantai yra vertinami kaip papildomas spaudimas susijęs su papildomomis išvadomis. Ir man susidarė toks įspūdis, kad dabar tiesiog siekiama nuspręsti, ar svarbiausia tą vaiką gražinti, ar jis vis dėlto turi teisę likti šalyje. Nekartą šiandien kalbėta apie prieglopšio teisės aktų paketą ir vis dėlto mano supratimu, kad jei vaiko interesai būtų svarbiausi, tai e, šiame kompromise, kuris dar nėra rastas, turėtume kai kurios dalykus kiek pakeisti. Ir tam tikri žingsniai, mano supratimu, nebūtinai garantuoja vaiko gerbuvį, šiais žingsniais tiesiog siekiama užkirsti kelią, kad kuo daugiau vaikų atvyktų ir kaip galima greičiau tos atvykusius vaikus gražinti. Ar suvokiama, kokia pavojinga yra migracija? Manau, kad e, tos šalys, iš kurių vaikai atvyksta, tikrai yra nesaugios. Ir Kartais vaikai gražinami į tą šalį nepaisant tam tikrų grėsmių. Šeimos susijungimo idėja yra geras argumentas, tačiau ypač ginkluotų konfliktų akivaizdoje nereikėtų siūsti vaiko atgal. Gaivalinių nelaimių atveju, bado atveju. E, Nemanau, kad vaiką reikėtų gražinti į kilmės šalį. Ir pagaliau komisijai norėčiau pateikti klausimą, kas yra nematomos neryškios migracijos prevencija ir kokie galėtų būti tvarūs sprendimai e, tiek iš ES pusės, tiek iš kilmės valstybių pusės kaip galėtume ieškoti tvaraus sprendimo, bandydami užtikrinti, kad migracijos poreikis apskritai nekiltų. Mano supratimu, mes čia dar per, per, per mažai nuveikėme. Ačiū, aš tikrai prašysiu, kad visi kalbėtumėt tiek laiko, kiek jums skirta, nes šitaip neužteks to laiko. Pone Fliautra. Okay, merci. Ačiū. Aš, ponė pirmininkė, noriu Jums pasakyti, kad e, per pirmąją diskusiją tokia svarbia tema e, e, mūsų dalyvauja tiek nedaug. Tiek ir gaila, kad šešėliniams pranešėjams ir kitiems svarbiams asmenims yra skiriama tik po dvi minutės kalbėti. Mane tai šiek tiek neramina. Taigi man dabar beliko viena minutė. Aš savo kalboje norėčiau pasakyti, kad ponė Grisbė kaip pranešėja e, aptarė temą. E, iš esmės labai plačių mastų, jie iškelia labai daug aktualių, svarbių klausimų, kuriuos būtina atsakyti. Pirmiausia, aišku, yra pasakyta, kad e, turi būti sukurti tokie teisės aktai, kurių tikslas būtų kovoti su vakumu, su nenoseklumu, kuris yra susidaręs tarp valstybių narių, apie tai girdė, tarp valstybių narių girdėjome apie tai kalbant ir Europos komisija, ir UNICEF, ir žmogaus teisų apsaugos e, organizacijos atstovas. Aš norėčiau pasakyti e, šitą dėl skaičių. Akivaizdu, kad mūsų e, vaiko apsaugos politika ir teisės aktai uh, E, yra e, negyvendami pakankamai, nes labai daug vaikų patenka į ES neregistruoti ir tada jie e, nesusilaukia jokios apsaugos. Apie 16 tūkstančių vaikų įvažiuoja nefiksuoti ne, neužregistruoti, o Prancūzijoje yra vien e, atskiroje valstybėje skaičiuota, kad 8 tūkstančiai tokių vaikų yra. Ir tie vaikai. Um, yra kažkaip tai užfiksuojami ir jiems yra pritaikoma prieglopščio sėkimo procedūra ar panašiai. Taigi yra įmamasi vienokių ir kitokių priemonių. Tačiau mūsų teisinės priemonės turėtų būti nuseklesnės. Kai kalbame apie prieglopščio paketą ir procedūras, akivaizdu, kad mes su taryba dar nesugebame išvengti vaikų izoliavimo, vaikų e, pavienių e, atskirimo nuo tėvų e, ir jų apleidimo atveju. Ir aš manau, kad net ir Europos komisija e, gana neribotai kalba apie prevenciją ir ilgalaikius sprendimus. Mm, kalbant apie ilgalaikius sprendimus, aš norėčiau prisiminti tai, ką sakė jungtinių tautų atstovas tą temą ir tam pritarti. Mano kalbėjimo laikas baigėsi ir aš noriu pasveikinti pranešėją, esu pasirengusi jums padėti ir dėsime kiek galėdami daugiau energijos, kad parlamentas primtų kuo geresnį tekstą, kuris būtų naudingas vaiko apsaugai Europoje. Ačiū ponė Fliotra, aš pritariu jūsų susinervinimui, bet jeigu kas nors turit pasiūlymų, kaip 120 minučių į vieną valandą sudėti, tai tada e, jos priimsim ir galėsim kalbėti kiek tik norim. Panas Brunks toliau. Ačiū. Trečiajame straipsnėje yra sakomi, kad vaiko interesai turėtų būti pagrindinis prioritetas. Tie e, žodžiai E, nėra iškalti akmenyje. Tai yra mirtingųjų parašyti žodžiai, kurie gali būti pakeisti. Aš skeptiškai vertinu hipotezę, kad nelydimi vaikai e, ras savo likimą Europoje. Aš įtariu, kad e, labai daug tokių vaikų yra pervežami nelegaliai, netgi kartais tai daro žmonės, kurie turi gerų intencijų, bet ne visuomet taip yra. Jeigu nesutvarkysime padėties, nei vienas vaikas Europoje nebus geriau pamaitintas, geriau aprengtas ir jo nebus geriau pasirūpinama. E, e, kažkas sakė, kad e, net ir nelydimi tie vaikai Europoje gyvena geriau negu savo kilmės valstybėje, bet mes ar galime, sutaiks, ar galime mes taiksyti su tuo? Uh, Ar galime leisti, kad vaikai, kurie nebeturi tėvų ar globėjų, liktų vieni Europoje? Ar mes galime leisti, kad apskritai trečiajame pasaulyje liktų vaikai? Gal mes Europoje galėtume viską savo ruoštų nuspręsti? Jeigu Jeigu pasieniečiams iškelsim vienodus reikalavimus, e, tai turbūt e, kitokių e, reikalavimų ir nebereikia kurti. Aš noriu pasveikinti visus, kurie dirba su vaikų klausimais. Aš visiškai pritariu principui, kad vaiko interesas turėtų visą laiką būti svarbiausias. Ar tai būtų vaiko priežiūros klaus atvejais ar nelydimo nepilnamečių atvejais. Tačiau iššūkis yra būtent kas yra tas vaiko interesas ir kas sprendžia. Pritariu ponė Koratsa Bild, kad tai yra labai svarbus klausimai. Tai yra, ar vaiką gražinti ar ne yra svarbu. Tačiau tai nėra praktiniai klausimai. Tai yra fundamentalūs, principiniai klausimai. Ir noriu paprašyti mūsų svečių pasakyti, apie teisminę praktiką. Ar prielaida, kad vaiko geriausias interesas vaikų iš trečiojo pasaulio šalies likti e, vakaruose, kodėl ir koks yra tas principas ir kokia yra vertybių sistema ir pateisinimas už šio principo. Taip pat <clears throat> girdėjome, kad kad vienu atveju buvo nutarta, kad e, trejų ar penkių mėnesių vaikai buvo laikomi sulaikymo centre. Tačiau kaip tie vaikai atsidūrė Europoje? Kokios yra istorijos už tų dešimčių tūkstančių atvejų, kai tie maži vaikai atsidūrė čia ir kokios yra teisinės procedūros? Kas juos atstovauja, kas yra jų galiotiniai, kokia yra tos mens vertybių sistema, koks yra testas, e, nusprendžiant dėl, sprendžiant dėl tų geriau, vaiko interesų ir sprendžiant, kad vaikui e, būtų geriau būti sugražintam arba ne. Būtų įdomu išgirsti atsakymus į tai, iš šios klausimus, nes mūsų dokumentuose aš nematau minėto kolokviumo rezultatų dokumento. Ačiū, ponia Bauer. Aš noriu pateikti dar porą klausimų. Aišku, svarbu nustatyti vaiko amžių ir tai yra labai sudėtingas klausimas. Ir daugelio atvejų metodai e, šiam amžiui nustatyti yra labai žeminantis. Šie metodai e, yra sukurti kartais prieš šimtą metų, taigi jie yra pasenę. Norėčiau paklausti, ar šioje srityje galima tikėtis tam tikros pažangos. Antras klausimas susijęs su priekyba žmonėmis. Žinome, kad daug žmonių į ES atvyksta kaip žmogaus teis, prekybos žmogaus, atsiprašau, prekybos žmonėmis aukos. Taip pat žinome, kad nelydimi nepilnamečiai vertinant E, iš e, prekybos žmonėmis perspektyvos e, tikrai labai nukenčia nuo šios nelegalios veiklos. Ir kartais net ketvirtadalis prekybos žmonėmis aukų yra būtent vaikai ir tas skaičius siekia tūkstančius. Iš ties mes dabar nekalbame apie vaikų dalykus, kurie kartais, kaip prekybos žmonėmis aukos, patenka iš vienos valstybės narės į kitą valstybės narę. Ar yra tam tikrų sprendimų šiai problemai? Pane McIntyre, ačiū, aš manau, kad mes visi sutarėme, kad norime, kad kiekvienas nepilnametis būtų traktuojamas kaip vaikas ir kad iš e, jo interesai būtų svarbiausi manau, kad visi siekiame taikyti kuo geriausius standartus visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju pranešėjai už pateiktą informaciją. Šiandien man įdomu tai, kad kai kurios šalis nesilaiko savo įsipareigojimų pagal sutartį. Tam nereikia plano, tiesiog reikia imtis veiksmų. Norėčiau paprašyti, paklausti komisijos, ką jį daro užtikrindama, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal esamas sutartis. Antras klausimas, kurį norėčiau iškelti, yra priekybos žmonėmis. Veiksmų planas skatina valstybės narės imtis mokymų, gerinti ankstyvo nustatymo metodų, padėti pasieniečiams e, atlikti tinkamą įvertinimą. Ar komisija galėtų mums daugiau papasakoti apie žinių sklaidimo ir mokymo veiksmus ir kaip galima atskirti, kada vaikomas, vaikas gabenamas priekybai, o kada jis keliauja su globėjais ieškančiais prieglaudos, prieglopščio. Junktinėje karalystėje būna šimtai vaikų, kurie atvežami kasmet ir pusė jų atsiduria vėlgi pas jų e, grobėjus. Taigi didžiulė problema, net jeigu juos, jie paimami prieglaudon, jie yra tokie išsigandę, kad e, jie grįžta vėl pas tuos pačius, kurie juos e, vežė prekybai. Ačiū ir ponas Triandafilidis, paskutinis šiandien e, kalbėtos. Aš taip pat dėkoju pranešėjai ir kitiems, kurie iškėlė svarbiausius klausimus. Manau, kad problema yra frazėje, kaip mes vertiname tas bylas, tuo tos atvejus, ar tai yra migrantai ar vaikai, nes jeigu vertinsime jos kaip vaikus, neturėtume kalbėti apie sulaikymo centrus, apie jų gražinimą, apie jų perkelimą ir panašiai. Jeigu vertiname jos kaip migrantus, tai tuomet e, kalbame apie klausimus susijusius su migrantais. Norėjau pabrėžti, problemas, kurias jau paminėjo komisija ir e, žmogaus teisų komisaro atstovais. Galimybė pasinaudoti paslaugomis, e, teisė į globą. Taip pat noriu pabrėžti teisę į maistą, būstą, švietimą, kurie nebuvo paminėti. Taigi aš lauksiu pranešėjos darbo ir pamatysime, kaip ten atsispindės tie klausimai ir kaip mes galėsime prisidėti prie pranešimo, kad jis būtų geras. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Buvo keletas klausimų skirtų komisijai ir Junktinių tautų ir UNICEF atstovams. Noriu paprašyti kiekvieną atsakyti labai labai trumpai, maksimaliai po dvi minutės O jeigu manote, kad nėra reikalo atsakinėti, tada sutaupytume laiko. Pone Šmit, komisija dabar. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų e, labai daug yra iškelta klausimų ir matome, kad ne visus juos susijusius su nepilnamečiais yra lengva atsakyti. Pirmiausia, pačios Sitel klausimas apie tai, ką mes darome e, kilmės valstybėse. Pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nepilnamečiai atvyksta dėl skirtingo priežasčių. Yra vaikų, kurie bando išvengti karo, sudėtingų e, aplinkybių, kurie reikalauja prieglopščio. Yra dar kitokių, e, kurie atvyksta, pavyzdžiui, dėl ekonominių priežasčių arba dėl e, skurdo dėl išsilavinimo nebuvimo, jie tikisi geresnio gyvenimo Europoje. Aš tikiuosi, kad E, daugiausia mes turime kalbėti ne tiek apie tuos, kurie iš karo atvyksta, bet apie tuos, kas būtų galima, ką, ką būtų galima padaryti tiems vaikams, kurie atvyksta iš bendradarbiavimo valstybių ir kaip mes pirmiausia galėtume paremti tuos vaikus kilmės valstybėje. E, padėtis dėl prekybos žmonėmis, e, dėl jos buvo pateikta daug klausimų E, norėčiau paminėti neseniai priimtą direktyvą e, dėl kovos e, ir e, kovos su priekybė žmonėmis ir jos prevencijos ir ten taip pat yra kalbama apie vaiko interesų apsaugą. Taip pat ten yra nemažai nuostatų, kurios tikimės valstybės narės galės perkelti į savo teisės aktus. Aš noriu patikinti, kad Europos komisija išsaugos savo kaip sutarčių gyvenimo sargės vaidmenį ir šios direktyvos atveju e, buvo jau pasakyta, kad užmėgsti ryšiai su valstybėmis narėmis, kad šios direktyvos nuostatos būtų sklandžiau įgyventos nacionalinėje teisės aktoje. Pirmiausia, turime kalbėti apie teisės aktus, kurie jau yra priimti prieglupščių srityje ir greitesnio perkelimo migrantų. Uh, Taigi, atsakydama į jūsų klausimą, aš galiu pasakyti, kad Europos komisija sergės sutartis ir rūpinsis jų įgyvendimu ir imsis visų reikalingų priemonių, e, kad e, egzistuojantis teisės aktai būtų įgyvendinti. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl tvaraus sprendimo. Aš nemanau, kad tvarus sprendimas šiuo atveju galėtų būti pritaikytas. Mes turėtume atskirti e, skirtingas vaikų rūšis, kodėl tie vaikai atvažiuoja, kodėl jie prašo to prieglopščio. E, bet e, pirmininkė prašo jų užbaigti pasisakymą. Ir mes e, savo veiksmų plane minėsime galima, galimybės tuos vaikus integruoti į Europos visuomenę ir taip pat galvojame, kaip būtų galima paremti tuos vaikus per integracijos fondą. Deja, kol kas nedaug kas galėjo pasinaudoti tokiamis finansinėmis galimybėmis. Mes savo ruoštų nes e, sakome, kad reikėtų vaiką gražinti atgal, nes vaikas turbūt geriausiai visi jaususi savo šeimoje. Bet e, jeigu turi daugiau klausimų, aš atsakysiu juos dvi šalių. E, taip pat dar bus ir diskusija, nes mūsų laukia dar ir kita diskusija. Prašau jūsų kalbėti trumpai, ponas Klovy, paskui ponas Čerab. Nedaugiau kaip po dvi minutės, prašau. Will, you... Jums leidus kalbėsiu mūsų abiejų vardu. Dėl gražinimo. Buvo pateiktas klausimas, ar vaiko geriausi interesai reikštų, kad apskritai vaikas neturėtų būti gražintas. Ne, ne tai turėta omenyje ir ne tai, ką manė e, teisėjų koliokiumas mes remiamės e, keitimusi gerąją praktiką ir yra nagrinėjamos konkrečios situacijos, gražinami vaikai tuo met, jei e, gražinimo šalyje užtikrinamos vaikui e, tam tikros sąlygos. Valdžios institucijos e, bando gražinti vaikus tam tikrose situacijose, ypač tais atvejais, e, kai nebuvo įmanoma nustatyti šeimos. E, ties, tais atvejais vaikas negražinamas arba jei, pavyzdžiui, nustatoma, kad vaikas bus gražinamas į kilmės šalį, kurioje yra kariaujama. Um, arba kur nebus aišku, kas vaiką priima. Tuomet nėra bandoma gražinti kaip įmanoma daugiau vaikų. Yra nagrinėjamas kiekvienas pavienis atvejis, atsižvelgiant į specifinę situaciją, neformalių požiūrių, bet turinio požiūrių. Ačiū ir pagaliau panas Kori. Nieko neturiu pridėti, mano kolega jau kalbėjo. Aš galiu paprasčiausiai pasakyti, kad atlikome studiją Vokietijoje, e, tyrėme vaikus, kurie buvo gražinti į Kosovą ir mes bandėme išteiškinti, ar tai buvo gendras sprendimas. Vertinome vaikų e, padėtį prieš išvykimą iš Vokietijos, jų integravimosi lygį, e, švietimo galimės ir panašiai bet tie vaikai nekalbėjo e, vokiečių kalba ir jų padėtis buvo tikrai e, socialiai nesaugi. Ir mes palyginome jų padėtį su padėtimi Kosove. Taigi yra dedamos pastangos įvertinti skirtingas galimybės. Pone Grisbek, dvi minutės. Merci. Merci. Euh. Ačiū, ačiū Sofijai. Žinoma, aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad pristatė savo e, vidutinės trukmės apžvalgą ir pat teikia gana konkrečius atsakymus kolegoms. Taip pat dėkoju UNICEF ir Junktinių tautų žmogaus teisų institucijos atstovams. Dėkoju ir kolegoms, kurie pateikė tiek daug klausimų ir pasiūlymų, esminių klausimų ir pasiūlymų. Uh, Aš e, džiaugiuosi, tai bus naudinga man, nes aš stengiuosi išspręsti šį labai sudėtingą ir jautrų klausimą, ir tai, e, manau, jaučiame mes visi europiečiai. E, aš ypač džiaugiuosi tuo, kad nuolat yra sakoma, kad reikia kalbėti nuolat apie vaiką, ne tiek apie nepilnametį. Aš manau, kad E, toks požiūris yra teisingas, kad ir kas atsitiktų, vaikas, ar jis būtų legalus ar nelegalus, pirmiausia turi būti vertinamas kaip vaikas. Ir e, mums tenka tam tikros prievalės to vaiko požiūriu, kad ir dėl kokių priežasčių jis būtų atvykęs į Europos Sąjungą, E, aš manau, kad būtina vadovautis globaliu požiūriu į vaiką. Tai gali būti vaikai, kurie yra traumatizuoti dėl pačios migracijos, dėl e, migracijos priežasties, karo pavyzdžiui bus tokių vaikų, kurie e, manys, kad ES yra Eldorado, yra tokių, kurie taip galvoja, yra tokių, kurie bėgdami iš savo valstybių labai rizikuoja, susiduria su nepaprastai dideliais sunkumais. Taigi mums tenka nepaprastai didelė atsakomybė čia Europos Sąjungoje. Ir šis e, e, pranešimas turėtų pateikti nemažai atsakymų. Kalbant apie Švediją, apie ką kalbėjo Ana Marija. Taip, ta valstybė galbūt tą klausimą sprendžia labai gerai, bet ir ten dar iškyla daug sunkumų ir problemų. E, kolegos minėjo, kad Mes dabar sprendžiame netidėliotiną klausimą, bet geros praktikos pavyzdžių yra, juos reikėtų puoselėti. Dabar jau yra pradėtas bandomasis projektas, visą tai yra labai gerai. Atsakymo yra ieškoma ir kaip kurie kolegos sakė, mes turime reikalauti, kad valstybės narės laikytųsi įsipareigojimų ir naudotųsi E, jurisprudencijos e, sukauptą praktiką. Aš manau, kad e, mes savo pranešime prisidėsime prie to nuseklumo, kuriam pritarė visi kolegos. Ačiū. Ačiū, ponė pranešė. Taigi toliau paskutinis klausimas, paskutinė diskusija. Turime šiek tiek mažiau negu valandą diskusijai dėl uh, duomenų apsaugos paketo. Tai yra didelis svarbus klausimas. Dabar prašau kolegas e, toliau diskutuoti už salės durų. Taigi, turime du pranešėjus. Išklausysime komisijos, pirmininkaujančio Kipro atstovo ir teisės tarnybos. Ir po to vyks diskusija. Taigi, aš iš tikrųjų griežtai reikalauju disciplinos. Kolegos, jeigu nebusite disciplinuoti, aš tapsiu dar brutalesnė. Dabar aš skelbiu, kad diskusijai turėsime tik po dvi minutės pasisakymams, ne po dvi minutės 15 sekundžių, bet po dvi minutės. Taip pat prašau pranešėjus ir komisiją, ir pirinkaujančio Kipro atstovą, ir teisės tarnybą kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, du pranešėjai. Pirmiausia, ponas Albrechtas. Ačiū, Sofija. Tikiuosi, kad turiu šiek tiek daugiau negu dvi minutės. Sekundę. Jeigu kas nors nori dar diskutuoti, prašom išeiti iš salės, kad galėtume kalbėti apie duomenų apsaugos e, klausimus. Taigi, pirmininkė, grįžtant prie paskutinio keitimosi nuomonėmis dėl duomenų apsaugos paketo, dėl reglamento ir direktyvos. tai mes vis dar aktyviai dirbame su šešėliniais pranešėjais ties abiem klausimais, abiem dokumentais. Ir ponas Drūcas, direktyvos pranešėjas ir aš vis dar laikome savo požiūrio. Tai yra parengti nuoseklų domnų apsaugos režimą. Ir kaip visi žinote, tai yra iššūkis. Todėl mes stengiamės kaip galėdami to, tai, to pasiekti ir e, tinkamų laikų. Ir norime šią reformą baigti iki mūsų kadencijos pabaigos. Dėl reglamento jūs gavote du darbo dokumentus susijusius su reglamentu, tai yra antrąjį ir trečiąjį dokumentus. Aš norėčiau išdėstyti svarbiausius šių darbo dokumentų aspektus, nes juose pasakyta ir kokia yra padėtis lyde komitete dėl reglamento, bandant atsižvelgti į visas perspektyvas ir kai kurios idėjos jau dabar visiškai aiškiai išdėstytos. Na, o Savo pranešimą norėčiau uh, pateikti iki kalėdų. O kitų metų pradžia reikėtų jos visus uh, tinkamai paskaityti, visus pakeitimus, kad galėtume susitarti komitete iki balandžio pabaigos, kad galėtume pradėti diskusijas pirmininkaujant Airijai toks grafikas dėl esmės vienas svarbiausių klausimų, kurį norėtume, vienas svarbiausių dalykų, kurio siekiame, kurį ne vieną kartą esame išdėstę. Mes norime visapusiško požiūrio, norime stiprinti individualias teisės, toliau e, plėtoti vidaus rinkos dimensiją ir siekti didesnio duomenų apsaugos taisyklių laikymuose ir sustiprinti globalią dimensiją. Na, o vienas svarbiausių dalykų, kur norime pažangos, norime sustiprinti svarbiausius principus. E, siekti to paties, e, to paties taikym, tos pačios taikymos ryties reglamentui. Čia, aišku, yra svarbiausi duomenų apsaugos subjektai ir aš norėčiau tuos principus labiau suderinti su principais, kuriuos turėjome anksčiau. Išsiaiškinti, kur yra, pavyzdžiui, riba tarp anonimiško duomenų naudojimo, kam netaikoma apsaugos sistema. Ir aiškiai pasakyti, kad Reikia skatinti anonimizacijos vartojimą ir taip suteikti galimybę ne visą, kad tam, kad ne, ne, visas duomenų apdorojimas nebūtinai turi vykti turint aiškius individualizuotus duomenis. Kitas svarbus klausimas, apie kurį kalbame, yra kaip e, spręsti teisinio pagrindo duomenų apdorojimui problemą. E, svarbiausia yra sutikimas e, duomenų apdorojimui. Mes norime, kad duomenų subjektas turėtų teikti sutikimą ir jam teikiama informacija turi būti ne kažkokie ilgi tekstai, o lengvai suprantamas dalykas, pateiktas simboliais ar trumpų tekstų, kad tas sutikimas būtų lengviau, sutikimą būtų lengviau galima duoti. Dėl kitų teisinių pagrindų turime klausimą dėl legitimių interesų, kurių negalima paliekti deleguotų aktų sistemai, kaip ir kitose sritise, apie tai kalbėsime rytoj techninėme susitikime, deleguotieji aktai turi būti dar išbandyti, ar jie yra būtini. Iš mūsų pusės aišku, kad mes norime, kad į tokius klausimus būtų atsakyta jau dabar, o netidėlioti ateičiai, e, spręsti deleguotaisiais aktais. Vienas dalykas, kurį norėčiau taip pat iškelti, žinau, kad e, laiko mažai, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į privatumo dizaino prasme ir privatumo pagal nutilėjimą klausimus, sertifikavimo galimybės. Manau, kad e, turime ieškoti galimybių gauti patikslinimus iš duomenų apsaugos institucijų ir siekti kuo geresnio sertifikavimo Europoje. Manau, kad poreikis suteikti valstybės narėms e, ieškoti geresnių sprendimų duomenų apsaugos srityje, e, turi būti vertinama ir sertifikavimo proceso srityje, čia būtų geras, daug potencialo. Aišku, visko negaliu išdėstyti, nes laiko nėra daug. Tačiau noriu pirmiausia, aišku, paprašyti jūs paskaityti darbo dokumentus, pateikti savo nuomonės nes dabar mes su šešėliniais pranešėjais dirbame ties pariniais e, pranešimo aspektais ir norėtume juos e, visą tai parengti kaip galima greičiau, kad kovo ar balandžio mėnesį nepradėtume visų diskusijų iš naujo. Labai ačiū. Ačiū jūs tikriausia manęs nekesite, tačiau jūs mane mylėsite, todėl kad grįžte namo anksčiau nei 8 val. Dabar panas Drucas. Ačiū, kalbėsiu kaip galima trumpiau. E, pradėsiu nuo mūsų mylimo teisės aktų paketo požiūrio. E, Tai jis apima ir darbo metodus, laiko grafiką ir e, Europos domenų apsaugos pareigūnas taip pat skatino užtikrinti, kad e, abi priemonės, tiek reglamentas, tiek direktyva apimtų svarbiausias priemonės ir būtų laikomasi tų pačių tikslų. E, politiniai aspektai. Mes visi žinome, kad valstybės narės dėlse e, dėl direktyvos. Ir taip pat galiu pasakyti, kad dabartinė pirmininkaujanti valstybė nedaro tokio spaudimo, kaip galbūt mes tikėtumėmės, todėl e, komitetui galiu pranešti, kad mes pateiksime klausimą parlamento vardu tarybai ir komisijai šiuo klausimu. Tikimės, kad busimoje Strasbūro plenarinėje sesijoje šis klausimas bus pateiktas. Mes norime e, siūsti tinkamą politinę žinę ir e, turime daryti tam tikrą politinį spaudimą. Manau, kad mes visi um, sulaukę atsakymo plenarinėme posėdėje, vėliau galėsime diskutuoti apie tai, kokių žingsnių galėtume imtis ateityje dėl direktyvos ir kaip parlamentas turėtų spręsti šį klausimą. Kalbant apie turinį, vėlgi yra pateikti darbo dokumentai, kurie e, buvo pateikti dar praėjusio tarp parlamentinio posėdžio metu, kai dalyvavo ir atstovai iš nacionalinio parlamento, e, mes e, pasikeitėme nuomonėmis, o aš dabar noriu apžvelgti keletą svarbiausių klausimų, kurie yra pateikti ir darbo dokumentuose. Pirmiausia, Pradėsiu nuo klausimo, kad e, Europos duomenų apsaugos institucijos nepatenka į direktyvos taikymo sritį, nepaisant e, to, kad teisė saugos srityje, teisinio bendradarbiavimo srityje e, vis dažniau keičiamasi E, asmens duomenimis. Antras laiko aspektas. E, komisija e, siūlo numatyti trijų metų laikotarpį, per kurį būtų perkeltos direktyvos nuostatos į nacionalinės teisės aktus. Manau, kad reikėtų ilgesnio laikotarpio siekiant E, sukurti bendrus standartus, kur galbūt reikėtų numatyti šešių metų laikotarpį. Kitas klausimas, e, kuris taip pat turėtų būti aptartas, susijęs su išimtimis tam tikriems principams. E, esminė duomenų apsauga yra pagrindinė teisė ir kiekviena išimtis turėtų būti tinkamai pagrįsta. Iš esmės, išimtis neturėtų tapti taisyklę. Dar vienas klausimas susijęs su reglamentu, kai kurios apibrieštis reikėtų patikslinti, tokie kaip pavyzdžiui gražinimas duomenų detalės, e, duomenų atnaujinimas, e, ką reiškia tinkamas, e, svarbus, tai yra techninio pobūdžio klausimai, tačiau juos reikia patikslinti ir aptarti. Pagaliau vertinimo mechanizmo kol kas nėra kalbant apie būtinumo ir proporcingumo principą, mm, jie nepatikslinti, profiliavimo klausimas tai yra nepaprastai svarbus, taip pat netikslus, e, kalbant apie režimą, kurio laikantis duomenys perdodami trečiosiams šalims, jis yra silpnas, nėra numatyti tinkami saugikliai, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys perdodant būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Ir pagaliau. Stebėsenos klausimas mūsų supratimu taip pat nėra pakankamai griežtas. Uh, Manau, kad šiems klausimams artimiausių laikų reikėtų skirti daugiau dėmesio, ypač bendraujant su komisija. Noriu pasakyti, kad mes savo ruoštų pateiksime pakeitimus susijusius e, su apsaugos lygmeniu, kad direktyvoje būtų toks pat lygmuo kaip ir reglamente. Toliau mano sąrašė ponė Liuba iš Europos komisijos. Labai ačiū. E, labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, e, džiaugiuosi, kad yra parengti tie darbiniai dokumentai ir e, pranešėjo mums pristatyti. Mes labai gerai ir glaudžiai bendradarbiavame su Europos parlamentu ir be abejonės mes stengsime tą toliau daryti. Dėl laiko Deš, mes e, remiame e, komisijos e, pasiūlymą ir parlamento pasiūlymą. Manome, kad būtų labai gerai, jeigu pasirinkta bendra e, pozicija ir kiekvienos pirmininkaujančios valstybės kadencijos pabaiga, mes suprantam, kad buvo išsikelta labai daug tikslų, bet ne visuomet viskas padaroma, bet mes dirbame e, tą kryptimį. Dabar aš norėčiau pereiti prie eilės klausimų, kuriuos e, iškėlė pirmiausia ponas Jan Albrecht. Dėl e, pagrindinių principų, dėl apibrėžimų išaiškinimo mes susitarėme ir nusprendėme rasti sprendimą, kuris leistų tuos klausimus išdėstyti tiksliau. Jūsų paminėtas e, pavienio asmens teisų sustiprinimo e, klausimas ir nuostatų sujungimo klausimas e, mums rūpi ir mes tekstus analizuojame to požiūriu. Europos parlamente yra kalbama ir taryboje yra kalbama, kad reikia ir mes esame pasirengę ieškoti sprendimų, kurie leistų sumažinti biurokratinę naštą. E, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Bet nepamirškime, kad E, kontroliuotojai daro visuomet viską, ką gali. E, teisės bendrovėms labai svarbu užtikrinti, kad e, tam tikros juridinės prievalės būtų įtvirtintos. Dėl deleguotojų aktų įgyvendinimo aš didelę dalimi sveikinu pranešėjo parengtus kriterijus. Mes jau anksčiau sakėme, kad džiaugtumėmės E, galėdami išanalizuoti e, pasiūlymą dėl deleguotojų aktų e, pagal tam tikrus kriterijus detaliai, tačiau mes niekuomet nepamirštume, kad svarbu išlaikyti reglamento lankstumą. Jis turi būti uh, tinkamas įvairioms e, darbo metodikoms. Dėl direktyvos mes pritarėme pranešėjos e, nuomonį dėl paketų. Nuo pat pradžių sakėme, kad e, toks požiūris yra teisingas, taip pat reikia pažvelgti į apibrieštis. Paminėjote visą eilę jų. Taigi bendrai mes džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti su pranešėjais ir pagerinti tekstą ir tikimės, kad rasime problemų ir klausimų, apie kuriuos jūs kalbėjote sprendimą. Vėlgi reikia nepamiršti, kad norime padidinti, e, sustiprinti asmens teisės ir, kaip sakė pranešėja, mes e, galėtume pasirūpinti, kad e, duomenų apsaugos, apsaugoje būtų išlaikyta vidaus rinkos koncepciją. Andrėjų. Ačiū toliau ponas Andrėjų, kaip pirmininkaujantis čia Kipro atstovas. Ačiū ponia pirmininkė už galimybę informuoti komitetą apie dabartinę situaciją, svarstant duomenų apsaugos paketą, būtent reglamento ir direktyvos projektus. Noriu papasakoti apie darbą, kurį vykdo pirmininkantis Kipras po paskutinio sustikimo planuojame apie tai kalbėti ir vidaus ir teisingumo taryboje gruodžio mėnesį. Spalio 12 dieną pirmininkant valstybė surengė pirmą pirmininkančios valstybės draugų grupės susirinkimą ir mes aptarėme horizontales temas, kurias įtraukėme į neformalios tarybos posėdį Nikosijoje Liepos mėnesį. Mes taip pat e, apie tai kalbėjomės 22-23 dieną ekspertų grupėse. Per tą dviejų dienų posėdį mes peržiūrėjimą projektą iki 39 straipsnio. Taip pat noriu pasakyti, kad diskusijos dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų rodo, kad delegacijų nuomonės suartėja, ypač dėl didelio skaičiaus deleguotųjų aktų. Daugelis aktų laikomi perdėtais ir nepateisinami dėl e, straips, atsivaržinti straipsnių turinį. Dėl įgyvendinimo aktų, kaip, dėl kai kurių straipsnių, valstybės narės pripažino būtinybę e, juos turėti, tačiau dėl kitų išreiškė nerimą, kad e, gyvendinantieji aktai bus naudojami ir kaip jie atitinka sutarties nuostatas. Tuo pat metu dėl asmenio duomenų paketo apsaugos mes įtraukėme jį į tarybos E, darbo tvarkė įvykusio 26 spalio ir mūsų ministras informavo apie esamą situaciją dėl šio paketo. Vienas svarbus elementas, apie kurį norime pakalbėti, tai kad techninių ir politinių lygmenimis, turint galvoje Luksemburgo tarybos sustikimą, komisija sakė, kad jį yra pasirengusi sumažinti deleguotojų aktų skaičių ir išlaikyti tai būtiniausius jie siūlo sumažinti jų skaičių 40 procentų. Tačiau, kaip sakėme, kad tai įvyks tik tai vykstant konstruktyviai diskusijai, ieškant kompromisinio sprendimo. Taip pat turiu na, pabrėžti, kad Luksemburgo tarybos metu pristatant šią temą, kai kurios delegacijos išreiškė susirūpinimą reglamento projektu ir tuo, kad gali galų galia būti patvirtinta direktyva, o ne reglamentas. Noriu pasakyti, kad pirmininkantis Kipras, remdamasis diskusiją apie horizontales temas dėl deleguotųjų aktų, parengė dokumentą, kuris yra išsintinėtas valstybėms narėms ir bus aptartas kitą savaitę, lakryčio 13 dieną, per antrą pirmininkaujančios valstybės draugų grupę susitikimą. Mūsų svarbiausias tikslas yra šias diskusijas užbaigti ir pristatyti e, šios klausimus koreperui 6-7 gruodžio dienomis. Dabar rengėme antrą dokumentą pagal antr, atsakymus į antrąją horizontalią diskusiją. Ir tai taip pat bus aptarta duomenų apsaugos posėdėje, kuris vyks 14-15 lapkričio. Todėl norėtume parengti šį antrą dokumentą dėl administracinės naštos taip pat ir jis bus pateiktas e, nuotinio atstovų posėdžiui e, gruodžio mėnesį. Taigi, baigdamas, noriu pasakyti, kad Kipras e, dirbs konstruktyviai ir kolegialiai, kaip jau darome nuo pat pirmininkavimo pradžios ir norime dirbti su valstybės nariais, komisija ir Europos parlamentu kad kita pirinkaujantį valstybę galėtų pasinaudoti esminiais rezultatais. Ačiū. Ir pagaliau ponas Kajola, teisės tarnyba. Ir dar kolegos, kurios, kurie norėtų kalbėti diskusiją, galėtų na, pasakyti, ar norės kalbėti ar ne. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu kalbėti trumpai. Aš Noriu uh, savo pastabą suskirstyti į dvi dalis. Pirmiausia, ryšys tarp reglamento pasiūlymo ir e, nacionalinių teisės aktų. Antras, deleguotojų kla, teisės aktų klausimas. Pirmiausia, uh, Ryšys e, tarp pateikto reglamento projekto ir nacionalinių e, teisės aktų. E, šį ryšį reikia analizuoti atsižvelgiant į teisinį pagrindą, taip pat į to, kokiu tikslu siekiama ir kokios priemonės pasirenkamos. Reglamento projektas yra paremtas Europos, sutarties dėl ES veikimo 16 straipsnio antra dalimi. Yra siekiama viena vertus apsaugoti e, asmenų duomenis, antra vertus yra siekiama užtikrinti tinkamą asmens duomenų perdavimą ES. Komisija pasirinko būtent tokią e, teisinę priemonę, norėdama užtikrinti tinkamą manevro laisvę valstybėms narėms. Jei būtų pasirinkta kita priemonė, šios manevro laisvės nebeliktų. Antra, siekiant, kad nacionaliniams teisės aktų leidėjams būtų suteikta tinkama veiklos laisvė, yra numatytos atskiros įgyvendinamos priemonės arba išimtys. Labai svarbu pabrėžti, kad reikia nepamiršti paties teisės akto tikslo. Nacionalinės priemonės neturėtų kaip nors stabdyti asmens duomenų perdavimui ES srityje. Labai svarbu numatyti konkrečias nuostatas reglamento pasiūlyme. Ir yra numatyta, kad valstybės narės priims tam tikras nuostatas, kurios leidžia nukrypti nuo reglamente išvardyjimo. Ši formuluotė yra neutrali. Yra siekiama užtikrinti atitikti nacionaliniams teisės aktams su reglamento nuostatomis tam tikros taisyklės, kurios yra devintajame reglamento straipsnėje, apima tam tikrus specifinius atvejus ir e, tam tikri pakeitimai šio straipsnio yra galimi. Tačiau tos nuostatos turėtų būti apribuotos tiems sektoriams, e, kur specifinės nacionalinės e, taisyklės yra pateisintos ir argumentuotai pagristos. Taip pat jos turi atitikti e, bendrus tikslus ir nekurti daugiau barjerų laisvam asmens duomenų perdavimui. Yra numatyta pateikti pakeitimą, pagal kurį valstybės narės galės taikyti griežtesnes e, nacionalinių teisės aktų nuostatas, nei jas numato reglamentas. E, ši galimybė suteiks valstybėms narėms galimybę numatyti nukrypstančias nuostatas, nepažeidžiant reglamento tikslo. Priešingo atveju e, bus netinkamai užtikrintas teisinis tikrumas. Kai kuriais atvejais būtina palikti e, pakankamai manevro laisvės valstybėms narėms, tačiau ta laisvė neturėtų apriboti e, laisvą asmens duomenų judėjimą Europos Sąjungoje. Mes išanalizavome kai kuriuos pakeitimus ir kai kuriuos pakeitimus prieimus valstybėms e, narėms būtų palikta per didelį diskrecinę išlygą. Tuo atveju reikėtų persvarstyti, ar prasminga patvirtinti tuos pakeitimus. Kitaip tariant, reglamentas e, galbūt e, tuo met prieimus tam tikrus pakeitimus būtų tik direktyva. Antra mano e, atsakymo dalis susijusi su deleguotaisiais teisės aktais. Teisės tarnyba um, buvo paprašyta įvertinti, ar deleguoti teisės aktai atitiktų reglamento tikslą. Atsižvelgiant į taisyklės ir teisingumo teismo sprendimus, uh, negalima e, tam tikrų svarbiausių elementų perduoti komisijos e, kompetencijon, nes e, svarbiausios nuostatos turi būti reglamentuojamos teisės aktų leidėjų. Todėl reikėtų skirti, kas yra svarbiausi ir netokie svarbus teisės akto pasiūlymo aspektai. Arba teisingumo teismas atsižvelgdamas į deleguotosios teisės aktus, prieėmė keletą sprendimų ir galima tais sprendimais remtis atsižvelgiant ir į e, Lisabono sutarties nuostatas. Šiuo atveju deleguotieji teisės aktai yra um, numatyti tam, kad jais būtų pateikiamos tam tikros gairės. Uh, Šengeno sienų kodekse, Šengeno atveju teismas prieimė sprendimą, pagal kurį buvo nuspręsta, kad reglamentas reglamentuotų tas sritis, kurioms yra svarbus politinis sutarimas. Kitaip tariant, tais atvejais, kai gali būti apribotos asmens laisvės, tos laisvės gali būti keičiamos tik e, teisės aktų leidėjų sutarimu. Pirmininkė prašo baigti pasisakymą. Tam tikras skaičius pateiktų pasiūlymų priklausys nuo paties teisės akto leidėjo. Tai yra, ar tie elementai gali būti vertinami kaip esminiai elementai, e, kurie atitinka reglamento tikslą arba e, ar juos galima vertinti kaip nesminius elementus ir tuomet juos reguliuoti galima bus per deleguotosius teisės aktus. Aišku, e, teisės aktų leidėjas priims galutinį sprendimą dėl privalomų ir neprivalomų nuostatų. Ačiū. Ačiū. Keturi žmonės paprašė žodžio, pirmiausia, ponas Vos. Recht herzlichen Dank. Um, Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mane e, labai maloniai nudžiugino e, mūsų bendradarbiavimas. Likščiau mums puikiai pasisekė sutarti dėl daugelio klausimų. Ir manau, kad gerai, kad taip ramiai e, sprendžiame kai kurios dalykus. Noriu ištarti pagyros žodžius komisijai spalio 16 dienos komisijos pareiškime spaudai labai lankščiai kalbama apie tam tikrus dalykus. E, galvoju, kad tikriausiai papildoma informacija bus pateikta vėliau, tačiau iš esmės komisija yra labai lanksti ir tai džiugina. Kalbant apie patį reglamentą, aišku, yra pakankamai daug dalykų, kuriuos reikia išaiškinti. Pirmiausia, turime susitarti dėl tam tikrų sričių, e, dėl, pavyzdžiui, duomenų teisės būti pamirštiems, dėl duomenų tvarkytojo, e, tarp tvarkytojų ir administratorių vaidmens. Aišku, dar daug ką galima įtraukti į e, šį teisės aktą, tačiau iš esmės pagrindas darbui jau yra padėtas pakankamas. Kalbant apie direktyvą, teisinga e, daryti tam tikrą spaudimą, mes iš ties norėtume, kad taryba aktyviau nagrinėtų šį klausimą ir aš tikiuosi, kad taryba e, pradės e, svar... mąstyti ne problemų kategorijomis, bet sprendimų kategorijomis. Mano supratimu, būtų gerai, jei mums pavyktų visiems rasti bendrą sprendimą. Europos parlamentas yra labai atviras, komisija taip pat atvira ir jei dar ir taryba paspaustų greičio pedalą, būtų iš viso puiku. Ačiū, ponia Ernst. Ačiū. Noriu padėkoti e, pranešėjams. E, manau, kad nuveiktas puikus darbas, o pateikti darbo dokumentai tikrai e, apima svarbiausius diskusijose išryškėjusius punktus. Nepaisant to, reikėtų kritikuoti komisiją. Mano supratimu, tas komisijos mavimasis vertas kritikos. vertindami tai, kiek mums laiko dar lieka, turime susitelkti. Taip pat noriu tarti keletą žodžių tarybai. Yra kai kurie klausimai susiję su asmens duomenų apsauga Ir yra daug klausimų. Mes galime kasdien kalbėti apie e, keliaivių duomenų įrašus arba apie kitus dalykus, tačiau kol mes neišsprendžiame šių kertinių dalykų susijusių su šiais teisėkuros pasiūlymais ir su asmens duomenų apsaugos principais, tol negalime pasistumėti į priekį kitose diskusijose. Mes nekartą pastaraisiais keletų mėnesių kalbėjome apie taikymo srities klausimą ir čia šiandien buvo kalbėta apie tai, kad iš esmės agentūros nėra įtrauktos į reglamento taikymo sritį ir ta formuluotė, kuri šiandien yra labai aptaki, šio reglamento kontekste reikia priimti nuostatas, nežinau, ar tai yra pakankamai tikslu. Kalbant apie konkrečius standartus, viename teisės aktų pakete yra vieni standartai, kitame kiti ir čia išryškėja tam tikri skirtumai, kaip tik tose srityse, kuriuose tikriausia bus patiriama didžiausia žala, tose srityse, kurios susijusios su asmens duomenų apsauga. Aš čia ypač turiu omenyje direktyvą trečiosios šalys. Man apskritai tas proporcingumo principas kelia nerimą. Ir manau, kad negalime taip imti ir perduoti duomenis dėl deleguotojų teisės aktų. Ši visa istorija yra e, gera ir aš manau, kad galime paieškoti kokios nors kitos formuluotės, kas yra esminiai elementai. Mano supratimu, ta, ties pasiūlymas yra geras, tačiau reikėtų tikslesnės formuluotės. Pone Koratsa Bild. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keletą kartų komentavau šią temą. Tai tik parodo, kad aš džiaugiuosi turėdama galimybę su jumis gerai bendradarbiauti. Uh, E, būtina užtikrinti teisinį tikrumą. Ir e, todėl tai palengvintų gyvenimą. Šiandien aš du klausimus turiu iškelti. Pilmas dėl vaikų, antras dėl e, pusiausviros tarp galimybių gauti duomenys ir duomenų apsaugos. Aš žiūriuosi, kad jūs iškėlėte e, klaus ar mintį, kad e, reikia taisyklės parašyti taip, kad jas būtų lengva suprasti. E, aš suprantu, kad yra speciali nuostata apie vaikus, tačiau nėra pasakyta nieko apie vaikus, kurie yra vyresni negu 13 metų. Aš norėčiau sužinoti, ar kaip nors galima, neapsunkinant gyvenimą, sukurti atskirą nuostatą vaikams vyresniems negu 13 metų. E, kai kurios interneto svetainės klausia gimimo datos ir panašiai. Ar mes galėtume užtikrinti, kad iš tiesų e, būtų uh, E, pagrįstai duodamas susitikimas. Neužtektų tik vaikui e, padėti varnelę ant ko nors ir pasakyti, kad jis yra pakankamai pakankam amžiaus. Kitas dalykas, kokia yra pusiausvėra tarp informatumo ir e, duomenų apsaugos. Mes negalime apsaugodami duomenis, duomenis sukelti grėsmės visuomenės galimybėj naudotis dokumentais. Ačiū labai trumpai kalbėjot. Ar dar kas norėtų pasakyti? Tada aš pasinaudosiu savo kaip šešėlinės pranešėjas teisę. Gal galit e, nustatyti laikrodį ir aš pati savo plaktukų trinktelsiu, kai praeis dvi minutės. Pirmiausia, nors aš labai džiaugiuosi tuo paketiniu pasiūlymu, nuo na, man pačiai gal būtų vienas, e, viena priemonė labiau patikusi. Aš galiu pabrėžti, kad iškyla grėsmė, kad direktyva E, užsigulės ant stalo arba bus žymiai silpnesnė negu reglamentas. Aš taip pat žinau, kad taryba ne tik dėlse direktyvos rengimą, bet net kai kurios valstybės narės bando padaryti spaudimą, kad teisės saugos e, visuomeninės tarnybos būtų aptariamas direktyvoje, o ne reglamente. Vadinasi, galiausiai bus sukurtos labai griežtos taisyklės reglamentuojančios duomenų komercinį naudojimą ir o, e, valdžios įstaigos darys, tai, ką tik nori, kaip kad yra dabar. Taigi aš ne tik e, remiu paketinį požiūrį, bet ir sutinku su ponė Ernst didelė dalimi. Bet kokie kiti pasiūlymai dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo, e, kuriuos mes turime primti taryboje, galės būti remiami tik tai tada, jeigu taryba prims direktyvą. Aš nebalsuosiu už nieką, kas e, nebus subalansuota. Lygiai taip pat aš galvoju, kad reikėtų griežtai laikytis nustatyto tvarkaraščio. O galiausiai konkrečiai paminint reglamentą. Manau, kai kurias jo dalis e, galėtume padaryti lankstesnės, nes uh, Dabar iškyla grėsmė, kad bus vadovavimas rizika, o ne taisyklėmis. Ir tai kenkia ne tik verslo interesams, bet ir piliečių duomenų apsaugai. Man dar liko 8 sekundės. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Ne. Tad aš paprašysiu komisijos trumpai sureaguoti į konkrečius iškeltus klausimus ir vėl grįšim prie pranešėjų. Um, Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Iš jūsų pasisakymo galiu padaryti išvadą, kad gana ženkliai yra remiamas pateiktas pasiūlymas ir be abejo e, jame yra paminėti jūsų iškeltieji klausimai. Šiandien aš galiu tik pasakyti, kad esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su visais teisės aktų rengėjais. Aš kalbėjausi su valstybių narių atstovais per pastarąjį tarybos susitikimą, o šiandien aš perdodu e, tą pačią informaciją jums. Yra pateikta daug įdomių, patrauklių pasiūlymų. Mes e, e, davėme signalą, kad norime renkti deleguotusius aktus. Tai yra labai svarbu. Turime rasti sprendimus labai greitai ir vadovaujantis aiškiais kriterijais. Manau, kad visais šiais klausimais e, e, rasime išeiti gana greitai. Buvo pateikta labai konkrečių klausimų. Pavyzdžiui, kaip bus su vaikais, kurie yra vyresni negu 13 metų. Pone Koradze pateikė šį klausimą. Taip, mes šį, e, jį svarstome ir galvojame apie vairias sprendimo galimybės. E, atkreipčiau jūsų dėmesį, kad techninių požiūrių šį klausimą gana sunku išspręsti, tačiau iš principo be abejo norime jį apsvarstyti taip pat, kaip ir e, tą visuotinę prieigą prie viešųjų dokumentų, apie kurią jūs kalbėjote. Pirmininkė, dėl jūsų pasisakymo. Apie tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra linkstama e, pritarti direktyvai, bet nereglamentui. E, mes su valdžios instancijomis palaikom ryšį ir puikiai žinom, kas kaip yra, bet už tokį dalyką nepasisakome. Manau, kad galime rasti lankstų sprendimą e, ir išspręsti problemą kuri buvo paminėta e, dėl e, e, paketinio požiūrio, apie kurį jūs kalbėjote. Mes norėtume, kad tai būtų, bet viskas turėtų būti paprasčiau daroma. Jeigu nustatysime aiškius vis kriterijus visuotinius, mes galėsime geriau išsiaiškinti riziką. Ir e, žinome, kad daugelį mažų vidutinių įmonių rizikos mastas yra labai ribotas. E, reglamente šiek tiek kalbame apie e, riziką pagrystą požiūrį, bet mes galvojame, kaip būtų dar labiau jį sustiprinti. E, bendrai, jūs sakėte, kad numatytai tvarkaraštį remiate. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis tvarkaraštis tikrai yra e, griežtas ir laiko terminai labai mm, griežti. Turime kartu pasistengti, kad politinius tikslus e, galėtume gyvendinti iki airijos pirmininkavimo pabaigos. Gal galėčiau grįžti prie Koratsa Bild klausimo dėl ryšio tarp duomenų apsaugos ir teisės pasinaudoti dokumentais. Ar jūs gavote atsakymą? Gerai. Ar tarybos pirmininkaujantys šalis nori sureaguoti? Jeigu ne, tuomet pranešėjai galbūt priešingą tvarką. Pirmiausia, ponas Andrūcas. Ačiū, pirmininkė neturiu ką daug pasakyti dabar. Tiesiog dėkoju e, ypač jums, kad jūs palaikote mano pusę, ginant požiūrį kaip, į visą tai kaip į paketą ir siunčiant aišku politinį signalą. Gerai turėti garsesnį balsą. Vieną dalyką noriu patikslinti dėl komisijos, kad nebūtų nesusipratimų. Dar kartą noriu pabrėžti tai, kad bendradarbiavimas su komisija yra tikrai puikus. Labai ačiū. Dėkuoju už tai. Mes taip pat žiūrime į šius dokumentus kaip į paketą. Taip pat noriu patikslinti, kad e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, kuris buvo pateiktas, nėra kritikos aktas priešingai. Mes manome, kad tokiu būdu komisija turi galimybę oficialiai dar kartą paaiškinti ir pabrėžti, e, kokia yra jos pozicija per plenarinę sesiją Strasbūrė. Tokia čia buvo mintis. Ačiū, ponas Albrechtas. Ačiū. Taip pat trumpai keletą žodžių dėl direktyvos, kadangi aš esu čia šešėlinis pranešėjas. Manau, kad svarbu yra dar kartą pasakyti, kad mes numatome vientisą sistemą domenų apsaugai ir reikalaujame pareikti minimalius standartus domenų apsaugai e, policijos ir teisingumo sektorioje. To mes reikalaujame, dirbame kartu, teikiame mūsų pasiūlymą ir aiškiai e, išdėsime savo poziciją daryboms su taryba. nematau, kad reikia kalbėti apie nenumatytus atvejus kol kas. Kol kas yra aiškus mūsų reikalavimas siekti rezultatų rengiant direktyvą. Na ir galų gale tai yra būtina, nes yra iš kitos pusės e, pasiūlymų dėl Europos tyrimų orderio, kur taip pat reikės e, dėrėtis ir dėl kitų dokumentų, kur keičiamas informacija. Mano frakcija manoma, kad minimalus standartai, kurie bus įrašyti direktyvoje dėl domenų apsaugos, yra būtini, kad galėtume tvirtinti papildomas priemonės e, keitimus informaciją teisės saugos sektoriuose. Taigi tiek bus apie direktyvą iš mūsų frakcijos pusės. Grįžtant prie reglamento, Tai e, noriu padėkoti kolegoms pasisakiusiems diskusijoje, ypač poniai Koratsa Bild. Jeigu turite pasiūlymų dėl vaikų klausimo, kuris man taip pat atrodo svarbus ir dėl teisės naudoti viešais dokumentais, norėčiau įtraukti jūsų pasiūlymus nuo pat pradžių. Man susidaro įspūdis, kad daugelį valstybių narių teisė naudotis viešais dokumentais yra tarsi tos pačios e, to paties modalio kita pusė. Todėl reglamente reikėtų tai aiškiai pasakyti, kad duomenų apsaugos institucijos galėtų spręsti šios du klausimus kartu. Dėl vaikų duomenų apsaugos aš manau, kad mes taip pat tai paminėsime ypač kalbant apie vaikus vyresnius už 13 metų, negu 13 metų, kai kalbam apie profiliavimo veiksmus. Tačiau turbūt būtų protinga kažką numatyti ir e, sutikimo klausimu e, vaikų atžvilgių. Ačiū. Pranešimo projektų pristatymas numatytas lydė posėdėje gruodžio 17-18 dienomis kaip kalėdinė dovanėlė. Na, aš e, visus reikalavau laikytis disciplinos, taigi baigiame 8 minutėmis anksčiau, atsiprašau. Rytoj galėsime viršyti mūsų laiką 8 minutėmis. Ačiū už kantrybę ir iki pasimatymo rytoj.